received the approval for some proposals from the Commission has come uh, to. Komisija turi savo atstovų, kad pristatytų mums savo pasiūlymus dėl išvestinių finansinių uh, paslaugų rinkų ir prekybos skolintais vertybiniais popieriais, taigi 15 minučių Dabar galima suteikti komisijai pristatyti šios pranešimus, dėja neturime galimybės pasikeisti nuomonėmis, nes laiko nėra. Taigi, tikiuosi, kad komisijos pirmininkas galės mums pristatyti pastaikius pirmai galimybę savo nuomonę. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Barnie, prašau. Šak. Dėkuoju, panė pirmininkė. Labą dieną visiems. Negalėjau anksčiau ateiti į parlamentą, susitikti su jūsų komitetu, todėl kad e, komisija posėdžiavo, posėdis baigėsi tik tai prieš keletą minučių ir šiandien iš ryto didelę diskusijų dalį, dalį skyrėme e, gilesniai diskusijai dėl dviejų reglamentų projektų, dėl išvestinių finansinių produktų reglamentavimo ir taip pat dėl dėl kito e, projekto. Manau, kad e, yra visiškai suprantama, kad komisija iš karto, kad tik tai gali, pristato parlamentui savo pasiūlymų esmę ir ypač tokiais klausimais, kuriais jūsų komitetas yra nemažai dirbęs, kadangi jūs šiuose mums rūpimose srityse, tai yra reglamentavimo priežiūros srityje ir short selling e, srityje jūsų nuveiktas darbas taip pat buvo labai naudingas mums rengiant tuos e, pasiūlymus ir mano komanda kaip tik rėmėsi tuo nuveiktų darbo. Nes norėčiau taip pat ir paminėti vieną kolega David Wright, kuris greitai paliks mūsų darbą ir kuris taip pat daug yra nudirbęs. Norėčiau e, padėkoti taip pat ponui Bernard Langen ir Jean-Paul Gosses už dalyvavimą šitame teisėkuros procese. Kaip sakiau, komisijoje mes e, dabar dirbame remdamėsi labai konstruktyvių jūsų pranešėjų darbų. Dėkoju jiems už nuveiktą darbą ir ekofinė pasiekus e, sutarimą pirmininkaujant Belgijai. Mes šitais klausimais dabar turime tam tikrą sistemą, kur e, yra sudėta sekt, sudėti tie sektoriniai teisės aktai, kurie reglamentuoja atskirus e, sektorius ir atskirus produktus. Dabar priežiūros e, dalykai, manau, kad e, šios srities pasiūlymą patvirtins jūsų institucija, todėl kad e, ši iniciatyva suteikia daugiau pasitikėjimo visa iniciatyva. Ir to būdu įtvirtinamas Europos požiūris priežiūros srityje nacionalinių lygmenių. Noriu taip pat pasakyti, jog mes iš esmės veikiame kartu su kitais pasaulio regionais šioje srityje, su amerikiečiais ir su kitais pasaulio regionais, siekdami užtikrinti vienodą sistemą. Nes G20 darbo tvarkė turi būti įgyvendinama paraleliai visur. Aišku, nebūtinai taikant tuos pačius instrumentus, nebūtinai identiškas priemonės ar tokios, tokias pat teisės nuostatas, nes mūsų teisinės sistemos skiriasi, tačiau tie dalykai turi būti vis dėlto paraleliai įgyvendinami. Aš dėja vyksiu iš naujo į Junktinės valstijas, kur kaip tik kalbėsiu šito klausimu ir, ir žiūrėsiu, ar tikrai paraleliai yra gyvendinamos tos iniciatyvos. Išvestiniai produktai. Jie be abejonės yra labai svarbus ekonominių požiūrių ir e, sandorių skaičius labai smarkiai yra padidėjęs šiame sektoriuje. Werner, Werner Langen jau yra kalbėjęs savo pranešime prieš 15 metų apie šitos e, dalykus. 600 tūkstančių milijardų dolerių. Tokia yra apyvarta e, šios sektoriaus, tačiau padėtis yra nepatenkinama, todėl kad 8, 80 procentų šitos e, prekybos vyksta nepateikiant tinkamos e, informacijos ir nesant tinkamos kontrolės. Todėl toks skaidrumo nebuvimas e, sąlygoja kainų sviravimus bei spekulacijas, kurios gali kartais būti labai pavojingos. Todėl mes kartu prisėmėme įsipareigojimą reglamentuoti, reguliuoti šitų produktų prekybą G20 kontekste. Turim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 Okay. Okay. Euh, je, je parlais du parallélisme avec. Aš kalbėjau, aš kalbėjau apie paralelinį gyvenimą ir po kelių dienų kalbėsiuos apie standartų palyginimą tarp Europos, Amerikos ir G20 kitų partnerių ir tuomet labai detaliai kalbėsime apie tai, kas, kas yra tame pakete tam, kad tinkamai patikrintume tą paraleliškumą. Kokiegi yra pagrindiniai e, principai, kurie taikomi šitame pakete išvestinių produktų srityje? Visų pirma, mes konstatuojam, kad skaidrumas yra nepakankamas, tad reikia jį padidinti, reikia visur jį užtikrinti, kur yra šitie išvesniai produktai ir mes norime, kad tie produktai būtų atsiekami Ir čia mes norime, kad e, kaip galima labiau būtų einama standartizavimo linkme, ypač turint omenyje pavojingus kai kurios produktus, kurie atrodo pavojingi e, parlamentui. Ponas Vengigold, jūsų e, pranešėjas ėmėsi jau tam tikrų iniciatyvų ir esma turės galimybę uždrausti tokius produktus. Kita vertus, beveik visi sandoriai dabar bus registruojami specialiuose registruose, tam tikrose juodosiuose dėžėse, kur bus visų šitų judėjimų e, pėtsakai išvestinių produktų rinkoje. Ir trečias dalykas, mes skatinsime kompensavimą. Ir tai mes e, užtikrinsime, imdamėsi atitinkamų veiksmų, kapitalizavimo lygmenių, nes e, tuo būdu bus e, kapitalizavimo mažesni reikalavimai. Ir ši iniciatyva bus kaip galima platesnė ir užuot pasitenkinus dvišaliais santykiais bus e, užtikrinama geresnė kontrolė. Tik tai, šiuo metu tik tai 10-15 procentų sandorių e, vyksta esant tokiai kompensacijai, kurią aš minėjau. Tačiau, kaip ir amerikiečiai anksčiau yra jau pradėję daryti, mes atsižvelgsim taip pat į įmonių specifinę padėtį, ypač tuomet, kai, kai tas įmonės eksportuoja ir kai naudoja išvestinės priemonės, siekdamos padengti keitimo riziką. Mes sieksime užtikrinti, kad tos įmonės tai darytų ne spekuliuodamos kad tai darydamas nespekuliuotų, o e, kad atitinkamai galėtų apsisaugoti. Todėl mes e, norime, jog čia būtų taikomi panašus reikalavimai kaip ir finansų operatoriams. Tad e, jeigu tai ar kita įmonė iš esmės elgesi kaip bankas, jinai bus traktuojama kaip bankas. Tačiau jeigu uh, įmonė tik tai nori apsisaugoti nuo tam tikros e, e, rizikos, tuomet bus taikomas tam tikros išimtis. Kita vertus, mes numatome ir atitinkamas rinkos priemonės, sakiau, tarp jų ir kompensacijos priemonės, kurios čia vaidins asmenį vaidmenį ir esma atliks čia tiesioginį trade repository e, tiesioginę priežiūrą. Ir dar keletą žodžių norėčiau pridurti, ponė pirmininkė, šitą temą ir aišku, paskui aš dar kalbėsiu su jumis šitą e, temą. Tai yra, norėčiau dar keletą žodžių apie short selling pasakyti. Tai yra prieš e, aktyvų perpirkimą. Tai yra sena praktika. Mes e, manome, Mes manome, kad e, suvereniuose rinkose likvidumo požiūrių gali iškilti šitie aspektai ir mes čia remiamės ne kažkokią ideologiją, bet manome, kad reikia įtvirtinti skaidrumą ir atsakingumą šitame kontekste. Kokie kiti svarbus principai? Kiek e, vienas kiekvienas e, kiek pre, prekybos skolintais vertybiniais popieriais sandorius bus atitinkamai tikrinamas ir reglamentuojamas, kad reguliuotojai galėtų matyti, kas vyksta rinkoje ir žinoti, kokia yra rizika įvertinti ją. Junknėse valstijose bei Hongkonge tai jau yra įtvirtinta. Ir skaidrumas bus įtvirtintas, todėl kad kiekvieną kartą, kai e, tokio pabudžio sandoriai e, vyks ir kai valstybės ar įmonės vertybiniai popieriai bus parduodami, bus privaloma pateikti atitinkamą informaciją. E, sakykime, jeigu tai bus vertybiniai popieriai sudarantis 0,2 procentus įmonės kapitalo vertės, tai bus šita informacijos prievalė operatoriams ir, ir rinkai, jeigu bus šis lenkstis peržengiamas 0,2 procentų. Ir ta, ta, ta, tas, pats, pas, pasa, tas pats pasakytina ir apie suverenių e, skolų e, rinkas. Kiekvienas operatorius, kuris atliks tokio pavadžio sandorius, turės e, įrodyti, jog turi atitinkamas priemonės atlikti tą sandorių vertybiniais popieriais ar kitaip. Ir jeigu jisai negalės to padaryti per tris dienas, tai e, ketvirtą dieną jisai privalės grinais pinigais e, sumokėti, o jeigu negalės to padaryti, tuomet turės e, mokėti baudą, kurią nustatys reguliuotojai. Tai taip pat yra nauja taisyklė, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą. Ir tai taip pat panašus principas, kaip ir tas, kurį tvirtina amerikiečiai. Mes norime, kad būtų užtikrinamas skaidrumas ir atsakomybė. Tuo būdu šie du teisės aktai užtikrinantis e, rinkų reguliavimą bei e, priežiūrą atsižvelgiant į sisteminę riziką. Tai manau, kad įgyvendindami šitas priemonės mes iš tikrųjų būsime daug geriau pasiruošę ir apsisaugoję nuo galimų nesklandumų negu prieš pastarąją krizę. Ir kadangi parlamentas mums padeda, dirbti šioje srityje, tai mes e, tuo būdu užtikrinsime čia ir platesnį europinį požiūrį, sustiprindami esmą ir stiprindami koordinavimą bei veikimą Europos e, kontekste, ypač turint galvoje e, sandarius skolintais vertybiniais popieriais, bus harmonizuotas mechanizmas užtikrinamas, atitinkamas koordinavimas, taip pat ir galimybė esmai reaguoti per tą koordinavimo mechanizmą, reaguoti per vieną parą. Tai yra sudėtingas mechanizmas, mes ties juo dirbame pastarosiamis savaitėmis intensyviai ir parlamento pagalba čia mums buvo labai naudinga. Nesenai buvo pateiktas klausimas, kiek reikės laiko viso to įgyvendinimui. Na, yra tam tikri techniniai term, terminai, juos galima sutrumpinti, tačiau yra ir tie terminai, kurie išplauka iš demokratinės sistemos funkcionavimo reikalavimo. Aš taip pat noriu, kad visą tai vyktų kaip galima greičiau, kad kuo greičiau būtų paskirti pranešėjai, kad galėtume greitai ir veiksmingai dirbti ir e, kuo greičiau turėtume tuos du reglamentavimo paketus. Mano e, tarnybos taip pat yra pasirengusios tai daryti ir nagrinėdami taip pat e, kitus teisės aktus, e, reitingavimo agentūras bei, bei kitus e, pasiūlymus, pavyzdžiui, dėl pik, piknaudžiavimo rinkose, kur bus stiprinamos sankcijos, to būdu mat, pamatysime, jog kartu su visais šitais teisės aktais mes tikrai labai sustiprinsime priežiūros bendrai paketą. Dėkuoju. Thank you very much, Commissioner. Um, and, and as I said before, we very much appreciate that you have come here. Dėkoju, ponė komisarė, ačiū, kad atvykote mūsų posėdį ir kad pateikėte mūsų savo pranešimą. Dėkojame Jums už informaciją. Aišku, komitetas jaučia tam tikrą susirūpinimą ir galvoja, koks į kitas bus etapas, kuriant priežiūros instituciją Europos Sąjungoje e, Derantis dėl priežiūros paketo Europos parlamentas nekarta pabrėžė būtinybę dirbti kartu. Ir aš manau, kad šie pasiūlymai e, tai iš karto e, bus atspindėti, mes bent jau taip tikimės. Pavyzdžiui, bus galima iškelti kapitalo reikalavimus centrinėms tam tikroms bankininkystės institucijoms. Ir tai gali turėti uh, įtakos bankų turto valdymų jų, jų elgsinai rinkoje. Ir aš manau, kad mes, aš pati ir kolegos, lauksime jūsų siūlymų detalios analizės. Dar kartą ačiū, kad atvykote ir tikimės netrukus vėl turėsime galimybę su jumis susitikti. Okay, thank you, colleagues. Um, we're now... Ačiū kolegos. Dabar perėsime prie klausimų susijusių su ekonominės valdysenos gerinimu ES ir ypač eurozonoje. Sveikinu mūsų kalbėtojus, kurie dalyvauja šiame keitimėsi nuomonėmis. Na, iš tiesų diskusija yra labai savalaikė, kadangi per artimiausias keletą savaičių turėsime daug veiklos. Vykusi ECOFIN taryba sutarė dėl uh, tam tik, tikros veiklos rytoj. Ponas Anrompiai taryboje taip pat sakys kalbą dėl darbo grupės ir jos veiklos ir mėnesio pabaigoje Europos komisija ketina pateikti siūlymus dėl naujos ekonominės valdysenos, dėl jos gairių. Ir mes savo komitete taip pat diskutuosime dėl pranešimo, dėl savo pranešimo ir balsuosime spalio ketvirtą dėl šio dokumento, o 23 rugsėjo jį nagrinėsime. Ir paskui spalio mėnesį Strasbūre dėl šio pranešimo balsuosime. Aš tikiuosi, kad visi dirbsime intensyviai ir galėsime visi dalyvauti šiuose darbuose. Taigi šis klausimas yra labai savalaikis. Mes turime galimybę pasikeisti nuomonėmis su Lorenzo Smagi. Jis yra Europos centrinio banko atstovas ir komisaras, <laughs> komisarui e, Oli Rein taip pat bus padaryta, komisaras e, Oli Rein jau yra padaręs tam tikrą įžangą šio klausimu. Paskui išklausysime visą eilę kitų E, dalyvių, jų pavardės jūs girdėjote, o paskui dirbsime e, pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, teiksiu žodį įvairiems kolegoms. Turime 18.15 savo darbą baigti. Mes negalime dirbti iki 18.30, nes pradėjome dirbti anksčiau. Aš turėsiu palikti pirmininkaujančios vietą šiek tiek anksčiau, kadangi prasideda trilogo posėdis ir aš ten turiu dalyvauti. Taigi, manau, dabar galiu pakviesti pirmąjį kalbėtoją. Prašau. Well, dear Madam Chair, members of the Pone pirmininkai, ponai ekonomikos ir pinigų komiteto nariai, dėkoju už man suteiktą galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl šios labai svarbios temos. Prieš kelią. Netrukus komisija paskelbs savo teisėjų kūros siūlymus, ponas Van Rompoj taip pat pateiks darbo grupės ataskaitą. Ir neseniai įvykiai parodė, jog yra tikrai būtina kuo greičiau pagerinti ekonominę valdyseną ir užtikrinti didesnį stabilumą ES, ypatingai eurozonoje. Siekiant pagerinti valdyseną ir padidinti stabilumą, mums pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas buvo ne taip ankstesnėje sistemoje, kokia rizika uh, gali iškilti ir į kokią galbūt nebuvo pakankamai atkreipta dėmesio. O dabar yra platus sutarimas dėl to, kas buvo ne taip. Laimiai egzistuoja toks sutarimas. Nepavyko e, numatyti disciplinos, kurios reikėjo ES, ypač kai dėl mechanizmo susijusio su biudžeto disciplina jis neveikia taip, kaip turėjo. E, Sprendimų prieimėjai taip pat konstatavo, kad nepavyko laikytis augimo ir stabilumo pakto. Ir ne, ne viskas šios rytie buvo gerai. Antra, finansų rinkos irgi veikia ne taip, kaip turėjo, neišvengta buvo per nelik didelių deficitų. Ir štai ir rezultatas ekonomikos krizė buvo viena iš didžiausių e, šiam, po antro pasaulinio karo ir galiausiai visos tos anksčiau minėtos problemos ir sudarė tokią situaciją, kai sumažėjo konkurencingumas, kai nebuvo tinkamos fiskalinės politikos ir visos, visi tie veiksniai sukūrė didžiulių problemų rinkinį įvairioms šalims. E, nepavyko pasinaudoti monetariniais instrumentais tam, kad būtų galima įtakoti skolos lygį. Viešieji finansai uh, susidūrė su dideliais sunkumais. Mes ne viską įvertinom tinkamai prieš e, dar tų, tų sunkumų galimybę, kai buvo kuriama bendra valiuta. Šalis e, gali turėti problemų dėl skolos aptarnavimo ir saugimo ir stabilumo paktas buvo tas dokumentas, kuris turėjo padėti apsiginti nuo tų problemų, kurios mūsų ištiko. Rinkos dabar gali e, labai greitai vertinti ir pakeisti savo vertinimus dėl šalių mokumų. Pinigų galima paaiškiai uždirbti iš įmonių bankroto arba net iš šalių bankroto. Mm, tai buvo neįsivaizduojami dalykai. Finansų rinkos veikė ir visiškai nesirūpino dėl šitokių dalykų. Tos problemos nebuvo sprendžiamos. Trečioji problema yra ta, kad Europos pinigų sąjungoje atsirado sisteminių tų visų dalykų pasiekmių. Ir bent jau e, ir dabar pastebėjome, kad tie visi veiksniai turi reikšmingą e, įtaką eurui. Vienas iš svarbiausių dalykų yra štai kas, tie tarpusavio ryšiai tarp vieningos valiutos E, sukėlė tokias pasiekmes, kokias matėme Graikijos ekonomikos atveju, atveju ir matėme, kad problema tapo sisteminė. Būtent dėl to rinkos pradėjo abejoti rink, e, Graikijos mokumu. E, vieni siekia padidinti iš to galimus pelnus, o kitigi bandė sumažinti galimas tragiškas pasiekmes. Ir atsirado finansų rinkose tam tikros įtampos Gegužės mėnesį ypač tai pasijuto ir paskui e, po kurio laiko ta įtampa tapo ypač didelė. Kai kuriais atvejais ta įtampa buvo didesnė negu 2008 e, metais po Lehman Brothers žlugimo. Na, nevardinsiu visų detalių, bet jūs galite priedę paskui rasti tas komentarus. Atsiprašau, sako kalbėtų, turėčiau kalbėti lėčiau. Taigi rašytinėme tekste, kurį čia turiu, aš pateikiu nuorodas, iš kurių matyti, kokia didžiulė buvo ta krizė. Ir kokia rizika didžiulė ta, ta, teko euro zonai. Taigi, gegužės pirmąjį savaitgalį bendra finansijų sistema buvo ant žlugimo ribos buvo, vyko kažkas panašaus kaip po Lehman Brothers žlugimo. Ir žlugimo vos vos pavyko išvengti ir būtų jis įvykęs, jeigu nebūtų euro zonos valstybėms pavykę susitarti dėl paramos valstybėms, kurios patiria sunkumu. Europos centrinis bankas nusprendė nesikišti tiesiogiai uh, į, į, šias, į šių problemų sprendimą. Tačiau padaryti veiksmai sumažino spekulaciją, jos mastą ir e, buvo bandoma pulti e, eurą ir bandoma dar pasipelnyti iš tos situacijos. Dabar būtų buvę klaida gal sakyti, kad praėjusį, vasą, praėjusį pavasarį pasireiškus rizika niekada daugiau nebeįvyks. Mes pamatėme per, va, per, per pavasarį, per tą laikotarpį, kokie sunkumai iškilo. Buvo. Bet e, tų sunkumų išvengta ir paskui paaiškėjo, kad vėl gali panašios rizikos būti. Būtent ši darbo grupė, kurio atvauja ponas Rompo ir turėjo pateikti siūlymus, kaip užkirsti kelią tokiai rizikai. Buvo stengiamasi užkamšyti tas spragas, kurios padėtų išlaikyti euro stabilumą ir apsiginti nuo galimų pakartotinių atakų. Tai štai tokie buvo pagrindiniai iššūkiai. Ir manyčiau, kad svarbiausia būtų pirmiausia e, atsisakyti to tradicinio požiūrio, kurio laikėmės praeitie. Taigi svarbiausia yra paraginti šalis laikytis disciplinos. Mes žinome, kad uh, praeitį buvo padaryta klaidų ir galbūt e, ta rizika kartais buvo ir pervertinta. Ir kartais gali nutikti taip, kad ir ateityje tos rizikos iškils. Rinkoms palikti uh, visko negalima, reikia imtis tam tikrų priemonių, kai yra taikom kai, kai yra taikomos tam tikros ribojančios priemonės, kai yra subalansuojančios priemonės, ypač fiskalinis balansas yra būtinas. Mums e, tai yra reikalinga ir tai reiškia, kad taisyklių, tai nereiškia, kad. Uh, Tai reiškia, kad taisyklių bus daugiau ir kad galima taikyti sankcijas už jų nesilaikymą. Taigi, žinome, kad krizių ateity, praeitie yra buvę ir ateityje jų gali būti. Taigi turime būti pasirengę tam, ir turime sugebėti jas tinkamai, efektyviai suvaldyti. Tačiau negalime sakyti, kad krizė jau visai praėjo, nes krizė yra toks dalykas, kuris ilgų pasiekmių palieka ir dažniausiai yra linkusi kartotis. Lengvų dalykų čia nėra. Taigi leiskite labai trumpai paminėti trejata aspektų, kurie yra susiję su fiskalinė disciplina, makroekonominė priežiūra ir krizės valdymu. Norėčiau pradėti nuo dviejų dalykų. Pirmiausia, šis siūlymas nekeičia eurozonos pobūdžio. Mes turime neužmiršti, kam priklauso visa atsakomybė e, už biudžeto politiką nes ši atsakomybė tebelieka nacionalinių valstybių rankose. Kitaip tariant, nėra būtina turėti vieningą biudžeto politiką eurozonoje, nereikia perkelti tos kompetencijos ES kompetencijos rytin. Tačiau svarbu, kad atsirastų tam tikros gairės biudžeto politikai e, vykdyti. Tam reikia, to reikia turint bendrą valiutą. Taigi ekonomikos politikos ES vėlgi turi atsižvelgti į tai. Ir čia norėčiau pasakyti, kad turėtume savo pastangas telkti stiprindami discipliną, pirmia, biudžeto discipliną pirmiausia Europos, eurozonos valstybėse. 1.36 Europos Sąjungos starties e, sutartie tai yra pasakyta. Naujoje ES sutartyje yra patik, pat, patikinta, kad reikia daug labiau koordinuotos ekonominės valdysenos, norint, kad eurozona sėkmingai egzistuotų. Ir Galima pasakyti, kad ši taisyklė galėtų būti taikoma ir visai Europos Sąjungai, bet diskutuojant su 27 visomis valstybėmis nepaaiškėjo, ko eurozonai labiausiai reikėtų. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra štai koks. Institucinė valdysena turėtų būti sustiprinta, reikėtų e, galbūt išvestinių teisės aktų, kurie patiksintų, kaip viskas turėtų būti daroma. Ir mes Būtent tokį panašų pasiūlymą ir esame pateikę. Galima sakyti, kad laiko laukti, kol bus pakeista ES sutartis, nebėra. Buvo iškeltos tam tikros abejonės, tai išsakė finansų rinkos. E, reikia, reikia, kad finansų rinkos būtų atsparesnės, kad jos veiktų greičiau ir lankščiau. E, aišku, jeigu pradėtume iš naujo pasirašinėti ES naujas sutartis, laiko reiktų labai daug, mes jo neturim. Reformos būtinos jau dabar. E, kalbant apie finansinės valdysenos sustiprinimą, pirmiausia, rugsėjo 7 buvo pateikti siūlymai, kai e, buvo siūloma, e, siūlomos gairės naujam semestrui. Komisijos pasiūlymą išgirdome. Buvo siūloma tam, tikrų, buvo siūlom tam tikri pasikeitimai nacionaliam ir ES lygmenyje. Ir sakoma buvo, kad reikia numatyti minimalius reikalavimus e, fiskaliniai politikai ir buvo sakoma, kad atliekant šalies viduje tam tikrus vertinimus reikia užtikrinti, kad bus laikomasi aukščiausių standartų ir kad uh, bus tinkamai finansuomi visi valstybės įsipareigojimai. Mes stengiamės sustiprinti uh, E, savo, su, su, sudelkti savo siūlymus apie penkias svarbiausias priemonės. Mes sakėme, kad reikia, atliekant fiskalinius vertinimus ir jų vyksmą efektyvesnių priemonių, reikia, kad būtų e, neįmanoma apeiti tarybos pateiktų reikalavimų ir sprendimų. Mes sakėme, kad turi būti standartizuotas fiskalinių duomenų telkimas, dėl skolos standartizuoti duomenys turi būti kaupiami ir teikiami ir kad turėtų būti panašios taisyklės visiems. Gegužės 12 dieną Europos komisija pateikė savo siūlymus teisingą kryptim, bet jie turėtų būti ambicingesni mūsų supratimu. Pirmiausia, komisija nieko nesako apie tai, koks svarbus yra nepriklausomas statistinių duomenų vertinimas. Komisija nesako, kad jis turėtų būti efektyvesnis Ir techninis vertinimas e, konkurencingumo generalinėme direktore turėtų būti pagerintas, turėtų būti numatytos papildomos pajėgos atliksinčios šį darbą. Naujosiuose tarybos taisyklėse e, yra kalbama apie tai, kad fiskaliniai duomenys turi būti e, teikiami patikimiau ir kad Eurostatas turėtų tikrinti tuos duomenys. Kitas dalykas, komisija, mes manome, pernelyg mažai kalba apie e, tų procedūrų didesnį efektyvumą. Procedūros yra pernelyg ilgos ir e, efektyvių veiksmų tokiu būdu yra per sunku imti siekiant paskatinti valstybės narės uh, e, dirbti efektyviau ir tvarkingiau fiskalinių duomenų teikimo srityje. Valstybės narės taip pat galėtų, galėtume numatyti tokią priemonę, kad valstybės narės teiktų uh, fiskalinius, priem, uh, fiskalinius rodiklius, kuriuos komisija vertintų. Ir, pavyzdžiui, tai padėtų išvengti tokių problemų, kurias patyrė Graikija. Ir ten būtų buvę galima jų išvengti, jeigu būtų numatytas tokių duomenų teikimas. Labai svarbu taip pat ir makroekonominių duomenų teikimas. Centrinis bankas siūlo įsteigti uh, vadinamąjį įspėjimo mechanizmą. Ir tai taip pat turėtų padėti vykdyti uh, sklandesnę politiką ir apie nesklandumus sužinoti anksčiau. Mes skatiname komisiją būti ambicingesnė ir skatinti šalis kelti ilgalaikius reikalavimus susijusius su rinkos veikimu. Dėl trečiojo dalyko - krizės valdymo. Egzistuoja tokia teorija, pagal kurią, jeigu tinkamai yra atliekama prevencija, krizių neturi būti. Bet tai yra teorija. O praktikoje krizių nutinka netgi tada, jeigu institucijos e, daro viską, kad krizėms kelias būtų užkirstas. Ir kaip jau sakiau, būtų didžiulė klaida ir neatsakinga teikti, kad e, krizių daugiau nebebus. Tai paskatintų rinkos dalyvius ir toliau spekuliuoti e, dėl to, kad e, jo lab dėl to, kad nėra krizių valdymo nu, atsakingų struktūrų. Europos stabilumo fondo įkūrimas atkūrimas padėjo išvengti Graikijos žlugimo gegužės mėnesį. Tačiau spekulacija galėtų dar būti ypatingai žalinga, jeigu vėl tokia prasidėtų. Tad klausimas yra toks, kokį mechanizmą sukurti, kad būtų galima e, krizės įveikti su minimaliom pasiekmėm. E, Tarptautinis valiutos fondas turi savo siūlymų. Pavyzdžiui, yra siūlyma numatyti labai konkrečias e, struktūrinės ir fiskalinės politikos sąlygas. Ir šalis turi tas sąlygas atitikti, jeigu iš tarptautinio valiutos fondo nori gauti paramą. Ir nežinau, ar reikia ES dabar vėl išradinėti ratą. Tiesiog patirtis yra, tiesiog reikėtų pasakyti, kad šalis nelabai nori ima paramą iš tarptautinio valiutos fondo, būtent dėl tų labai griežtų sąlygų. Europos centrinis bankas dabar renkasi tą patį kelią. E, siekiant geriau valdyti krizės, siekiama e, užkirsti kelią galimoms spekuliacinėms atakoms ir siekiama numatyti taisyklės. Iš to išplaukia keletas pamastymų, kiek privatus sektorius galėtų įsitraukti į krizės sprendimą. Tai reiškia, kad privačiam sektoriui gelbėti neturėtų būti metami valstybės pinigai, mokesčių mokėtojų pinigai. Jeigu e, tie pinigai būtų naudojami padengti privataus sektoriaus patirtiems nuostoliams, tai būtų neteisinga. Um, Po Azijos krizės buvo atlikta Tarptautinio valiutos fondo reforma ir buvo padarytos tam tikros išvados. Paprasto, e, svarbu numatyti tokį mechanizmą, kuris padėtų spręstas problemas. Svarbu, kad būtų galima tinkamai vertinti kompanijos mokumą, institucijos mokumą. Ir svarbu yra, kad ta šalis ar kompanija galėtų turėti priemonių spręsti e, krizėms. Ir jeigu šalis gali pateikti savo lėšas, bent iš dalies spręsti vienai ar kitai iškilusiai krizės sąlygotai problemai, tai tokia šalis neturi būti laikoma nemokia. Tačiau jeigu skolą sumažinti yra pernelyg lengva, tai gali paskatinti rinkos dalyvius e, bandyti paskatinti tokią restruktūrizaciją e, greičiau ir spekuliuoti. Kitaip tariant, restruktūrizavimo mechanizmas, jeigu būtų pernelyg silpnas, sukeltų dar daugiau netvarkos rizikos. Ir tai tokia praktika galėtų būti užkrečiama ir patekti nesunkiai į kitas šalis o šalims reikia numatyti tam tikrą tvarką, kurios būtų privalu laikytis. Aš studijavau Tarptautinio valiutos fondo dokumentus ir čia štai mes turime savo tarpę autorių to dokumentų ir jam galima užduoti klausimus. Taigi, e, bet koks pertvarkymas nėra reikalingas e, skolos pertvarkymo mechanizmas reikalingas, bet ne, be, ne bet koks. Taigi, koks turėtų būti sprendimas, jeigu norime tos netvarkos išvengti? Privatų sektorių traukiant reikia įsitikinti, kad egzistuoja e, e, tam tikros subalansavimo programos, kurios padės šaliai išbristi iš problemų. Turi būti vykdoma tam tikra politika, kad sugrįžtų rinkos dalyvių pasitikėjimas ir tuomet galima teikti finansinę paramą ir svarbu, kad egzistuotų prieiga prie rinkų. Svarbu, kad skola būtų tvari, išlygintina ir svarbu, kad įsiskolinę ir skolintojai pasiektų sutarimą. E, svarbu, kad būtų numatyta, kaip bus sprendžiami ginčiai, kad finansų rinkos jaustųsi užtikrintos. Jeigu toks susitarimas egzistuotų, jeigu taisyklės egzistuotų, tai tuomet skolintojams ir besiskolinantiems būtų lengviau pasidalinti naštą. ES lygmenių turi būti teikiami siūlymai. Taip pat reikia užkirsti kelią, kad nebūtų tie pagalbai skiriami pinigai išstumami į antrinę rinką ir kad nebūtų bandoma iš to pelnytis. Taigi tie, kurie nori parduoti, kurie nori skolintis, turėtų laikytis numatytų taisyklių. Ir užbaigdamas norėčiau pasakyti štai ką. ES yra teisės bendryje, tas taisyklės yra pasirašę visos valstybės narės ir tai apima visas šalis. Tai apima visas taisyklės, pradedant nuo fiskalinės disciplinos e, iki šalių įsipareigojimų mokėti savo skolas. Taigi mes turime, kalbėdami išimti šioms taisyklėms, būti labai atsargus, turime užkirsti kelią šalims, kad jos vienašališkai nepakeistų e, tų nuostatų, kurios yra susijusios su skolomis ir jų padengimu. Svarbu, kad būtų laikomasi teisės nuostatų, bet kokie pakeitimai turi būti tokie, kurie sustiprins tuos principus, o nepaskatins ieškoti daugiau išimčių, nes tai pakenktų ES stabilumui ir sanglaudai. Ačiū. Thank you very much. Um... Ačiū labai. Parlamento nariai pradėjo registruotis, e, norėdami užduoti klausimus. Ir e, netgi kalbant komisijos nariui, kolegos galės man duoti ženklą, kad nori pasisakyti, o dabar iš karto suteikiu žodį komisijos nariui. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiami ekonomikos komiteto nariai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už tai, kad sugebėjote patvirtinti naująjį e, finansų priežiūros e, mechanizmą, pasiekite tam tikro persilaužimo ir taip pat dėkoju už tai, kad labai laiku surengėte šį svarbų klausimą dėl ekonomikos valdysenos. Kalbant apie finansų priežiūros mechanizmą ir sustiprintą finan... E, ekonominę valdyseną, mes tikimės, kad šios priemonės leis e, pradėti dėkti naujas e, ekonomikos ir finansų struktūras Europos Sąjungoje. Šie sprendimai yra labai svarbus ir artimiausių laikų jų bus dar daugiau. Pirmiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į komisijos e, pateiktą ekonomikos apžvalgą, kuri buvo pristatyta šios savaitės pradžioje. Pagrindinė išvalga tenai yra ta, kad Europos ekonomika atsigauna, tampa vis tvirtesnė, gerėja eksporto rodikliai, taip pat vidaus suvartojimo apimtis didėja ir ūkio augimas visoje ES šiais metais turėtų sudaryti 1,8 procento. Nusistovėjo nedarbo lygis ir užimtumo sistema, e, užimtumo padėtis daugumą ES valstybių gerėja, taigi jau jaučiame tvirtesnę žemę po kojomis, tačiau negalime nusiraminti pirmiausiai dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad trumpalaikės ūkio augimo perspektyvos yra kol kas neaiškios, jungtinėse valstijose ūkio augimo apimtis mažėja, taip pat E, e, finansų rinkos, e, valstybių obligacijų rinkos Europoje nėra stabilios, kalbant apie valiutų politiką, tai ilgalaikis ES ūkio augimas lieka pakankamai kuklus, mažiau nei pusantro procento yra prognozuojama per artimiausius dešimt metų ir tokie rezultatai, tokios prognozijos nėra patenkinamos Europai, turint omenyje jos uh, užimtumo rinkos situaciją. Taigi, kryžius dar neįveikėme ir reikia dėti nemažai pastangų siekiant atstatyti pasitikėjimą, rinkų pasitikėjimą. Galite prisiminti, kad sausio mėnesį pristatydamas jums savo politinius prioritetus raginau sustiprinti stabilumo ir augimo pakto nuostatų taikymą, konsoliduoti valstybės finansus ir sudaryti sąlygas tvariam ūkio augimui. Taip pat e, aš raginau pagerinti ekonomikos priežiūros priemonių taikymą tiek e, struktūrinė prasme, tiek makroekonomikos prasme ir e, komisija turėtų pateikti čia atitinkamus pasiūlymus. Praėjus devyniems mėnesiams po mano, nuo mano darbo pradžios mes atlikome nemažai konsultacijų ir jau nemažai sukorėme kelio šią linkmę. Kaip e, labai gerai paaiškino Lorenzo, mums reikia taikyti beprecedentinės priemonės užtikrinant Europos e, Sąjungoje, Eurozonoje finansų stabilumą. Europos Sąjunga ir valstybės narės turi vykdyti kartu su Europos centriniu banku koordinuotus veiksmus ir juos vykdydami mes sugebėjome sutramdyti finansų rinkas ir jas nuraminti. Junktinėse e, valstijose bankrutavus Lehman Brothers bankui mes e, siekiame išvengti panašių uh, istorijų pasikartojimo Europoje ir kol kas tokių atvejų nebuvo. Manau, kad uh, daugiausiai dėl to, kad ėmėmės atitinkamų prevencinių priemonių, patvirtinome ir įsteigėme stabilizavimo fondą, sutikėme paskolas Graikijai, valstybės narės ėmėsi atitinkamų biudžeto konsolidavimo veiksmų. Taip pat buvo E, imtasi pakankamai ryštingų veiksmų iš Europos centrinio banko pusės ir visais šiais veiksmais siekiame stabilizuoti situaciją pavasarį ir vasaros pradžioje. Nepaisant to, privalome išlikti budrus ir būti pasirengę imtis atitinkamų veiksmų be jau dabar atliekamų mes turime tęsti Europos ekonominės valdysenos reformą. Ir pirmieji žingsniai buvo žengti pavasarį, sustiprinus audito institucijų, e, statistikos domenų rinkimo institucijų įgaliojimus ir tiek valstybėse narėse, tiek e, komisijoje ir taryboje. Pagrindinės strateginės kryptis buvo pristatytos komisijos komunikate gegužės mėnesį ir kitose dokumentuose, kurie buvo paskelbti birželį. Pirmieji e, konkretus e, dokumentai susijęs su Eurostato įgaliojimu išplėtimu bus e, pristatyti kitų metų sausio mėnesį taryba priemė sprendimą remdamasi atitinkama komisijos iniciatyva tam, kad būtų peržiūrėtas ekonominio elgesio kodeksas. Taip pat komisija rugsėjo 29 dieną pristatys, tai yra po dviejų savaičių, teisėkuros pasiūlymų paketą, e, siekdama svarbiausius politinius pasiūlymus įgyvendinti, priimant konkrečius teisės aktus. Siūlymai apima didžiąją dalį ekonomikos priežiūros e, elementų, fiskalinės drausmės stiprinimą, e, strategijos Europa 2020 nuostatų įgyvendinimą ir e, ekonominių skirtumų mažinimą. Antrąjį pusmetį mes skirsime daugiausiai dėmesio valstybių narių biudžeto padėčiai. Kitaip tariant, europinių lygmenių aptarsime bendrasios ekonominės ir finansinės politikos gairės prieš e, atskiriuose valstybėse narėse patvirtinant jų biudžetus. Gerbiami parlamento nariai, Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai vaidina svarbu vaidmenį šiame procese. Sausio mėnesį prasidėsiantis e, naujasis e, ciklas ir atliekamas ekonomikos augimo įvertinimas bus pateiktas komisijos. Taip pat aptarsime dar žiemos metu atitinkamą pranešimą taryboje per vadovų tarybą ir po to vadovų taryba pristatys strateginės horizontaliasias gairias tiek eurozonai, tiek visoms ES valstybėms narėms šias gairias turės po to atsižvelgti valstybės narės, tvirtindamos savo stabilumo ir konvergencijos programas bei nacionalinės e, reformų programas, kurios bus aptariamos vadovų taryboje balandžio mėnesį. Taip pat komisija pateiks savo atitinkamus pasiūlymus, papildančias programas, jeigu jų nepakaktų, tuomet taryba turėtų parengti specialiai specialiasias rekomendacijas atskiroms valstybėms vasaros metu. Antrajame etape valstybės narės tvirtins savo biudžetus atsižvelgdamos į gautas rekomendacijas. Šiame kontekste norėčiau pateikti konkretų pasiūlymą siekiant sustiprinti parlamento įtaką šio europinio semestro eigoje. Mano nuomonė būtų labai naudinga, teisėta ir produktyvu, jeigu Europos parlamentas galėtų prisidėti prie Europos semestro jo ciklo pradžioje, galbūt netgi per metinę ekonominę aukščiausio lygio, metinio ekonominio aukščiausio lygio susitikimą kuomet susitiktų Europos nacionalinių parlamentų nariai ir aptartų pagrindinius iššūkius bei palygintų artimiausių metų finansinės perspektyvas. Komisija galėtų pristatyti šioje konferencijoje savo ekonominio tyrimo rezultatus ir pradėtų tinkamas diskusijas su Europos nacionaliniu parlamentu nariais. Mano nuomonė, Tokiu būdu būtų skatinama europinė dvasia ir ekonominės politikos sprendimų prieimimo demokratinis ligmuo. Tai būtų naudinga visiems Europos piliečiams. Tikiuosi, galėsite konkrečiai šį konkretų pasiūlymą apsvarstyti, ponios ir ponai. Dar keletą žodžių norėčiau tarti apie konkrečius pasiūlymus pateikiamus tame teisėkuros aktų procese, kuris bus e, pakete, kuris bus pristatytas po dviejų savaičių. Pagrindinis pasiūlymo tikslas yra sustiprinti ekonomikos ir pinigų sąjungos ekonominį ramstį ir ekonominę Europos valdyseną, politinių sprendimų primimo koordinavimas siekiant sukurti atingimas finansinės paskatas ūkio augimui ir naujų darbo vietų kūrimui. Taigi reikia naujų veiksmingų mechanizmų, kurie bus parengti remiantis e, dviem svarbiausiais veiksniais. Pirmiausiai, kalbant apie sprendimų priimimo stiprinimo mechanizmą, e, reikia kalbėti apie įvairias paskatas ir sankcijas ir reikia imtis prevencinių priemonių. E, dar pirminėme etape taikant šios mechanizmus, o ne po to, kai jau žala yra akivaizdi. šių mechanizmų, taikant šios mechanizmus, net, neturėtų būti paliekama jokios erdvės pakto nuostatų laisvesniam interpretavimui. Mechanizmo taikymui komisijos pasiūlymai turėtų, komisijos pasiūlymams turėtų būti pritarima automatiškai, nebent juos atmestų taryba per tam tikrą terminą. Ta turėjo omenyje Europos centrinis bankas ir Lorenzo, pristatydamas savo pranešimą. Mums nereiktų kvalifikuotos balsų daugumos taryboje siekiant pritarti komisijos e, iniciatyvoms, tačiau būtų galima taikyti tam tikrą veto teisę kvalifikuotos balsų daugumos, norint juos atmesti. Eurozonos valstybės e, remianti 136 straipsnių būtų galima šios pasiūlymus įgyventi pakankamai greitai, tačiau visoms 27 valstybėms narėms visa procedūra užtruktų šiek, šiek tiek ilgiau, atsižvelgiant į naująjį sąrangos, institucinės sąrangos mechanizmą. Tačiau šios griežtos taisyklės neturėtų būti griežtesnės, pavyzdžiui, už futbolo žaidimo taisyklės, nes žaidėjai futbole negali ginčytis dėl taisyklių taikymo su teisėjais žaidimo metu. Aš buvau tiek žaidėjų, tiek teisėjų ir puikiai e, žinau, kaip sudėtinga yra e, žaidimo eigoje ginčytis dėl taisyklių galimų pakeitimų. Taigi, jeigu valstybės šių taisyklių nesilaikytų, tai sukeltų riziką visiems savo partneriams Europoje. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, norėčiau baigti savo pranešimą, pasidalindamas su jumis keletų minčių apie kitus šio proceso būsimosius etapus. Laiko turime nedaug, reikia numatyti geresnės Europos ekonomikos valdysenos priemonės, kurias būtų galima pradėti taikyti kaip įmanoma greičiau. Laiko turime nedaug. Priemonės turėtų apimti taip pat ir makroekonominės pusiausviros e, problemų sprendimas, ypač taikant prevencinės priemonės, e, jeigu pasitaikytų kitose ES valstybėse panašios krizės atveju, kaip vyko Graikijoje, galėtų pasitaikyti to e, Ispanijoje arba Airijoje, kurios kenčia nuo ekonominio disbalanso. Turėsime atlikti pakankamai išsame atskirų valstybių atveju analizę ir jeigu reikės pasiūlysime ir pateiksime valstybės atingumas rekomendacijas bei taikysime jų atžvilgių stiprinimo mechanizmą. Galite prisiminti, kad komisijos pirmininkas Baroso savo kalboje apie ES padėtį. Taip pat kaip ir savo laiške, parlamento pirmininkui Buzekui pateikė atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkuros aktų susijusių su ekonomikos valdysena, siūlydamas, kad šie teisės aktai būtų priimami taikant skubos tvarką parlamente. Aš Labai pritarčiau tokiam pasiūlymui ir prašyčiau jam jūsų paramos. Mes parlamento tarnyboms jau pristatėme savo argumentus ir gerbimi parlamentarai Fejo ir Berės taip pat savo pranešimuose labai aiškiai pabrėžia tokių reformų teisėkuros reformų Europos parlamente būtinybė, tai aš neturiu nieko pridurti. Aš tikiuosi, kad kartu mes sugebėsime, kad finansų priežiūros paketas būtų priimtas per metus laiko ir aš netgi e, tikėčiausi ir siūlyčiau, kad e, šis teisės aktas, šis dokumentas būtų patvirtintas iki kitų metų vasaros ir e, tikiuosi, kad man pritarsite, jog tai yra įmanoma ir turėtų tapti įmanoma. Pabaigai noriu paraginti pasinaudoti progą ir sustiprinti ekonominę valdyseną ir dar labiau sustiprinti jau dabar stiprią pinigų sąjungą sukurdami stiprią ekonominę sąjungą, nes jau pribrendo laikas šiems tikslams pasiekti ir labai nekantriai laukiu jūsų minčių, noriu jūs išgirsti šiais klausimais. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju, panė komisarė. Turime pusvalandį pasikeitimui nuomonėmis, septyni kolegos pareiškė norį pasisakyti, girdite jų pavardės. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Kolega Šuntis, jūs esate įrašytas į sąrašą. Dar regis Ramon norės kalbėti. Ir jūs taip pat. Tad aš manau, jog minutę skirsime klausimui ir mums dar reikia palikti laiko atsakyti. Sudarysime tris tokius klausimų, e, rat, trijų klausimų ratą ir paskui sulauksime atsakymų. Nes priešingų atveju nieko nepadarysime. Filipai, pirmiausia jums. Ačiū pirmininkė. Abiems kalbėtojams skiriu klausimą. Tai yra ab, dėl kriterijų ir rodiklių. Ką mes turėtume stebėti, dėl to turim susitarti. Mes manome, kad reikėtų sekti ne tik e, pervilšį ir deficitą, kas be abejo yra labai svarbu, bet reikėtų atkreipti dėmesį rodiklius, rodančius apie e, priklausomybę nuo atsinaujinančių išteklių ar panašiai. Kaip jūs į tai žvelgite? Ponui Smagė turėčiau klausimą. Aš truputėlį e, nustebau, sakydamas, kad Europos centrinis bankas teikė savo nuomonę diskutuojant dėl krizės. Jūs žinote, kaip mes gauname išteklius ir kaip juos išleidžiame. Tad mane nustebino tai, ką Europos Centrinis bankas pareiškė. Oli Renui. Klausimas. Mes e, pritarėme jūsų pozicijai, kad mes turėtume atsižvelgti ir Europos parlamento nuomonę. Ir nediskutuoti atskirai šiuo klausimu. Aš Maničiau, kad galiu primti jūsų iššūkį, mes tikrai priežiūros ir tieksim viską, kas priklauso, ponas Šuntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ορισμένες ερωτήσεις, αλλά επιτρέψτε. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pateikti keletą klausimų ir pateikti keletą pastebėjimų. Išklausiau komisijos e, atstovo ir centrinio banko atstovo komentarus, jie kalba apie krizę ir apie tai, kaip su krize buvo susidorota ir yra patenkinti tomis priemonėmis. Tačiau vis dėlto e, tai šiek tiek šokiruoja, nes e, vis dėlto piliečių problemos nėra išspręstos iki galo. Ir iš esmės viskas vyksta kaip futbolas, o futbole nėra tokių jau racionalių taisyklių. Krizė dabar yra suvaldoma iš esmės biudžeto disciplinos uh, E, pagalba. Pone Ren, ar jūs e, manote, kad e, Europos piliečius domina tokia nelabai demokratiška valdysena? Iš pradžių buvo įmamasi priemonių nacionalinių lygmenių, tačiau dabar jūs įperšate tam tikras nelabai socialias priemonės. Kaip jūs spręsite solidarumo klausimą, pavyzdžiui, o e, Centrinio banko atstovui taip pat turiu klausimą. Aš manau, kad e, ekonomikos studentai žino, jog e, valiutų sąjunga turi turėti tam tikrus mechanizmus ir tam tikras paskolų galimybės Ką Jūs e, manote apie tai, kas vyko Graikijoje ir kitose valstybėse? Jums taip pat tenka tam tikra atsakomybė už tuos e, įvykius kaip centriniam bankui. Ir, ir ypač turiu galvoje Europos centrinio banko paskolų garantijų aspektą. Dėkuoju. η αμφιβολία. Kalbant apie padėtį rinkoje, mes privalome mažinti abejonės, jeigu teisingai supratau, jūs atmetėte skolų restruktūrizavimo pasiūlymą ir teigėte, kad reikėtų nustatyti tam tikrą kreditorių mechanizmą, kuris padėtų rinkoms vėl atgaivinti norą investuoti į krizės purtomas šalis. Norėčiau išgirsti komisaro Reno nuomonę dėl rinkų ir toliau daromo spaudimo Graikijai, nepaisant to, kad jau prieš kelis mėnesius buvo patvirtintas e, pristaikymo prie krizės mechanizmas ir Europos centrinis bankas, komisija, valiutų fondas, visos institucijos tvirtina, kad viskas dabar turėtų pradėti veikti normaliai. Tačiau kaip galite paaiškinti, kad rinkų spaudimas išlieka ir toliau didelis ir kaip reiktų su juo kovoti? Ačiū. Grazie, prezidentė, grazie, Lorenzo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Klausimas ponui Ren. Aš manau, kad dabar mums iškyla daugiau problema dėl tam, tam tikros pusiausvėros nebuvimo. Dėl ekonomik, tai yra tarp ekonomikos augimo ir e, biudžetinių mm, problemų. Tačiau tikiuosi, kad šitos aspektus detaliau aptarsime su komisijos nariu. Mano klausimas daug paprastesnis. Ką Jūs manote apie galimybę įkurti agentūrą, kuris spręstų Europos e, įsiskolinimo klausimus? Ir galbūt būtų galima perkelti nuo valstybių narių pečių tą e, skolos naštą Ir galbūt toksai fondas galėtų autonomiškai veikti rinkose ir iš dalies galėtų būti finansuojamas iš mokesčių nuo finansinių sandorių. Dėkuoju. Dabar e, atsakymai galiu duoti maždaug keturias minutės atsakymams, nes antraip užtuksime per ilgai. Varinta pirmiausiai. Mes e, apibrėžėme kriterijus, kad galėtume atsižvelgti į šitos dalykus iš fiskalinio ir makroekonominio požiūrių. Tai yra valstybės e, deficitas, jo dydis toje ir kitoje valstybėje. Turime statistinius duomenys, tačiau aišku, mes turime juos tikslinti ir e, turime veikti greitai. O ko nepadarėme, tai būtent nežiūrėjome į tai, kaip, e, kaip laikosi konkurencingumo reikalai. Reikėtų vertinti atskiras politikas, žemės ūkio ar kitokias, kurios pasirodė ne visos esančios tvarios. Taigi, manyčiau, kad makroekonominės priežiūros centre pirmiausia turėtų būti tvarumas. Jeigu šalis praranda balansą, jeigu deficitas yra pernelyg didelis, tai tuomet turėtų veikti savotišką šviesoforo sistemą įspėjančią e, šalį, kad bus įmamasi labai rimtų procedūrų jos atžvilgių, jeigu jinai neištaisys susiklošysios problemos. Na, dabar aš turiu pasakyti savo nuomonę, ką galvoju apie sandorius. Tačiau šį kartą gal palikime šį klausimą nuo šaly. Tiesiog pasakysiu, kad jeigu per pastaruosius mėnesius pažiūrėsite, ką nuveikė Europos centrinis bankas, tai tuomet galime, galėtume pasakyti, kad e, jeigu nebūtų buvę e, to banko veiksmų būtų iškilę didelių šalių refinansavimo problemų. Kai vyks, bet kita problema yra ta, kad kai kurios šalis vykdė blogą fiskalinę politiką. Bet tai yra nepriežiūros problema, tai yra fiskalinės politikos problema. Mūsų reikalas e, ar Centrinio Europos banko e, reikalas yra iškelti tą problemą ir pasakyti, kas ir kaip. Jeigu šalis yra tiek įsiskolinusi, kad dinksta. E, rinkų pasitikėjimas, piliečių pasitikėjimas, tai tuomet nestebėsenos institucija turi spręsti to šalies problemą, bet šalis pati turi susitvarkyti su tokia situacija. Kas atsitiko su Graikija, kitas klausimas. Ir kas vyksta? Aš manau, kad čia daugiau šioje srityje dirba tarptautinis valiutos fondus. Tiesiog rinkos prarado pasitikėjimą šią šalim. Ir dabar matome kad šalis žengia teisingus žingsnius. Mėnesį po mėnesio yra priimamos naujos priemonės ir jas tengiamasi įgyvendinti. Graikija turi tęsti ir toliau tos žingsnius, kuriuos mes visi remiame. E, patirtis rodo, kad panašų sprendimų ir jų gyvendinimas užima laiko. Rinka žiūri į viską, suprantama, žiūri, kaip vyriausybė veikia, kiek sveiki yra jos veiksmai ir šiuo atveju Graikijos vyriausybės veiksmai yra kelinti susižavėjimą. Programą remia ir Europos centrinis bankas, kadangi žengiama teisinga linkme. Ir galiausiai paskutinis klausimas dėl skolų agentūros yra tas, dėl skolų e, tvarkymo tiksliau, dėl uh, čia iškilantis svarbiausias klausimas yra toks, o kasgi mokės? Svarbu, kad įvedant mokesčius ar numatant papildomas priemonės būtų išvengiama rinkų iškraipimo. Paskui gali iškilti perskirstimo problemų, kas mokės už, už ką. Vienos šalis, kaip žinome, yra turtingesnės negu kitos ir čia klausimų gali likti. Uh, Šią situaciją dar reikia tyrinėti, tačiau tai gali kelti gana rimtų problemų. Tad čia mes jau esame seniau išreiškę savo nuomonę kaip Europos centrinis bankas, kad finansinių sandorių apmokestinimas nėra pats geriausias gal būdas problemas spręsti. Tačiau toliau šio aspekto nekomentuosiu. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Žvelgiu į komisarą. Mes jau suplanavome, kad su nacionaliniais parlamentai diskutuosime kitą metą. E, mums rūpimomis temomis mes e, turime planą ir aš manau, kad turėtume tiesiog susitarti dėl datų, kad paskui dėl planavimo nekiltų panikos. Ar galite tai patvirtinti, komisaras, dėkoju. Aš taip galiu surenkti komisijoje konferenciją. Šiuo klausimu taip. Dėkoju, jog pasakėte esantis pasiryžę priimti šį iššūkį. E, nes svarbu tikrai dirbti visiems kartu ir labai glaudžiai, kad būtų galima šių svarbių tikslų pasiekti. Norėčiau atsakyti kolegai Rambert, Lamberts ir kolegai Šuntis. Jie abu kalbėjo apie valdysenos reikalus. Ponas Lamberts labiau minėjo apie rodiklius vykdant, mak, e, tiksliau sprendžiant makroekonominio nesubalansuotumo klausimus. Mano filosofija yra tokia. Geriau yra imtis prevencijos, negu paskui taisyti viską. Geriau prevencija negu intervencija, kaip mes sakome. Tad aš manyčiau, kad fiskaliniai rodikliai tam tikri būtų geras dalykas, nes jie reikštų, kad mes turime šešis ar aštuonis tokius rodiklius. Jie turėtų būti paprasti, nesunkiai gaunami kad būtų galima išsiaiškinti, koks vyksta ekonomikos augimas, kaip uh, klostosi infliacijos reikalai, uh, kaip, kaip klostosi einamosios skolos reikalai. Ir visą tai padėtų išvengti makroekonominio disbalanso. Tačiau tai būtų tik dalis makroekonominės priežiūros. Augimas ar užimtumas, aplinkosauga, tvarumas turėtų būti irgi e, rodikliai, mina, min, kurie yra minimi ir ES strategijoje 2020. Kolegė Podimata kalbėjo apie tebesitęsinti netikrumą finansinėse rinkose, ypač kai kalbame apie apie valstybinių obligacijų rinkų skolas. Iš e, šį klausimą iš dalies jau buvo atsakyta. Aš manau, kad svarbu yra suprasti tai, kad reikia laiko, kad, su, kad pasitikėjimas vėl sugrįžtų, ypač po tokios krizės. Dabar, kaip žinia, Graikija yra teisingam keliui Šiemet Graikija pasiekė puikių fiskalinio konsolidavimo rezultatų. Yra įgyvendinama labai ambicinga struktūrinių reformų programa. Pensijų reformas, reforma, pavyzdžiui, yra vykdoma ir visai reikia kitų reformų. Visa tai puikiai atitinka supratimo e, memorandumą tarp Europos E, tarp Tarptautinio valiutos fondo ir Graikijos. Egzistuoja programa, kur Graikijos vyriausybė numatė trijų metų laikotarpį iki 2014 metų gegužės mėnesio. Ir aišku, labai svarbu yra tai, kad Graikija ir toliau ryštingai žengtų e, reformų kelių tiek fiskalinėje srityje, atliekant reformas, tiek vykdant struktūrinės reformas, nes tai turės įtakos e, bendrai ekonominiai šalies padėčiai, pavyks išvengti galbūt neigiamo įsiskolinimo tendencijos. Kolega Domeničiai kalbėjo apie ES skolų agentūrą. Buvo kalbama apie nuolatinį krizės valdymo mechanizmą. ir laikinus įsipareigojimus, kurie numatyti ir Graikijos pakete trims metams. Stabilumo mechanizmas, e, įvairios galimos lengvatos ir panašus dalykai ten e, numatyti trijų metų laikotarpį. Aš manau, kad geriausias metodas būtų toks. Mes turime pasižiūrėti pirmiausia, kaip šis metodas veikia ir turime tuo pat metu atlikti vertinimą kad galėtume – 2011-aisiais pateikti vertinimą ir paskui remiantis šią patirtimi galėtume parengti konkrečius siūlymus tam, kad būtų įsteigtas e, nuolatinis krizių valdymo mechanizmas. Man atrodo, tai būtų geriausia. Geriausia elgtis saugiai, tačiau tuo pat metu, kaip jau sakiau, turime elgtis atsargiai ir užtikrinti, kad nebus e, su šiuo sprendimu susijusių jokių moralinių neatsakingumo atvejų. Pirmininkė, ačiū. Dabar pateiksime likusius šešis klausimus ir paskui vėl grįšime prie atsakymų, nes kitaip ne, tiesiog nesuspėsime. Dabar girdite pavardės kolegų, kurie galės užduoti klausimus. Viki, prašau. Dėkoju. Ačiū už viską, ką sakėte. Lankantis Airijoje vasarą, aš tikrai mačiau, kad dėja krizė dar neišspręsta. Jūs kalbėjote apie du dalykus. Aš manau, kad sprendžiant ekonom... makroekonominio disbalanso uh, problemas, reikia spręsti tas disbalanso problemas iš esmės. Europos parlamentas uh, ES leidžia nacion, nacionaliniams centriniams bankams, e, kad šie leistų nacionaliniams bankams skolintis ir investuoti. Taigi mes norėtume sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė. Ar galima e, palūkonas kontroliuoti tokiu atveju ar ne? Kitas dalykas. Kitose komitetuose Europos parlamento nariai labai domisi euroobligacijų klausimu ir jie sako, kad štai tai ir yra e, geriausias variantas, tačiau juk pinigai ant medžių neauga. Ir jeigu mes išleidžiam tas obligacijas, mums juk irgi labai svarbu yra įsitikinti, kam tai pasitarnaus. Pavyzdžiui, gal e, energijos kažkokiam, e, kažkokiam resursam telkti ir stiprinti, gal kažkokiam kitom reikmėm. Ir aš, ar nemanote, kad tai irgi yra tam tikras atsitiktinumų ieškojimas ir bandymas ne visai tinkamai spręsti problemas? Dėkuoju. Um, aš nemanau, kad mums reikia aiškinti iš naujo, kodėl, kai kurioms šalims teko taikyti labai griežtą taupimo programą. Šių metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje daugelis šalių, ne tik Gracija, bet ir Ispanija, Portugalija, Airija, ir net Junktinė karalystė, Vokietija ir kai kurios šitos šalis bendrai e, ir tuo pat metu imasi labai griežtų taupimo programų. Ar mes neturėtume suprasti, kad tada, kai tokie dalykai atsitinka, centrinis bankas turi suvaidinti esminį vaidmenį ir subalansuoti ekonomiką. Ekonomika, mes suprantame, yra silpna, palūkanos yra žemiausios iš labai seniai kada nors buvusios. Taigi tai atveria kelius centriniams bankams kompensuoti tai, e, ką, ko mes siekiame įgyvendami šias įtin griežto taupimo programas. Ačiū. Eliza. Well, is... Na, užduoti klausimą komisijos nariu Oli Renui. Turiu prisipažinti, kad pritariu tam tikros e, rūšės bendradarbiavimui Europos semestro pasirengimo jam kontekste, tačiau daug klausimų man kyla dėl sankcijų, kiek pastangų deda komisijos darbuotojai rengdami šių sankcijų taisyklės, kadangi problemos e, yra susijusios su ūkio augimu, nedarbu, ir sankcijos nepadėtų valstybėms narėms išspręsti daugumos šių problemų, nes kadangi ekonomikos išsivystymas yra skirtingas, tai ir gyveninti atitinkamus teisės aktus yra pakankamai sunku vienoms valstybėms lyginant jų ekonominę padėtį su kitomis valstybėmis Pavyzdžiui, pasiūlymas apriboti balsavimo teisę taryboje, manau, kad toks pasiūlymas ir tokios sankcijos netgi neturi teisinio, teisinio pagrindo ir puikiai žinome, kad tokios sankcijos niekuomet nebūtų taikomos didžiųjų valstybių atžvilgių, tai gali diskredituoti komisiją ir visą programą, kodėl tiek daug dėmesio skiriama sankcijoms ir mažai dėmesio e, Europos pinigų fondui bei europinėms obligacijoms. Ačiū. Ačiū pirmininkė, norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėjams, ypač padėkoti komisijos nariui už jo žodžius dėl šiuo metu svarstomo pranešimo Europos parlamente, kurį palaiko visos politinės jėgos siekiant galų galę šioje srityje įvesti tvarką. Pone komisijos nariai, norėčiau Jums užduoti keletą klausimų, taip pat susijusiu ir su sankcijomis. Norėčiau išgirsti, ar bus taikomos tos sankcijos, kurios dabar numatytos sutartyse, ar galbūt bus priimti nauji teisės aktai susijęs su sankcijomis, ar tos sankcijos bus daugiausiai politinio pobūdžio, ar taip pat ir ekonominio pobūdžio apribojant e, europinės lėšas atskiroms valstybėms narėms, kurios nesilaiko tam tikrų teisės aktų, kalbant apie ekonomikos augimo ir stabilumo paktą. Labai svarbu, kad būtų laikomasi biudžeto deficito ir valstybės skolos dydžio kriterijų. Taip pat norėčiau paklausti, ar skirų valstybių atžvilgių, kurios bus neproporcingai prasiskolinusios, bus taikomos atskiros procedūros. Yeah kalbėdamas apie ekonomikos valdyseną, jūs, ponė komisijos nary, užsiminėte, kad galbūt kai kuris atvejais reikėtų pakeisti netgi sutartį. Ar tikrai taip yra? Ačiū labai. E, čia būtų kompetitingiausias šis klausimais pranešėjas, taigi žodis teikiamas Svenui. Pono Benismaginavičiau paklausti štai ko mano kolega turėjo omenyje Europos centrinio banko pirmininko pakankamai griežtai išsakytą poziciją dėl e, tarptautinių finansinių sandorių apmokestinimo. Ir grįžtant prie kolegų šituotų klausimų, norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę apie tai dėl Olireno. Reno pasiūlymų ir pasisakymų visiškai jiems pritariu. Manau, kad reiktų tik išanalizuoti finansų rinkų skaičius. Mums reikia veikti pakankamai greitai, siekiant e, išplėsti ekonomikos valdysenos režimą, siekiant susitarti dėl tam tikrų dalykų, bent jau man labai svarbus du klausimai. Pirmiausia, kaip bus pasidalinta atitinkama finansinė našta, jeigu bus e, konstatuotas tam tikras e, finansinis disbalansas. Šiuo metu atrodo, kad didžioji dalis naštos tenka toms valstybėms, kurios turi didžiausią biudžeto deficitą. Taigi, kaip turėsime padėti ir kaip galėsime padėti valstybėms narėms, kurios labiausiai parasiskolinusios, aptarnauti savo skalas ir e, kaip bus e, sutvarkyti atitinkami prekybinių sąskaitų dalykai, nes vienose valstybėse finansinis poreikis yra didesnis nei kitose ir prašau neanalizuoti vien tik tai Vokietijos e, atvejo ir jų už uždarų durų, jos už uždarų durų keliamų sąlygų, tačiau atsižvelgti į visos Europos stacijas priešingų atveju iškils didelių problemų Europos ekonomikos valdysenos sukūrimui Europoje. Pirmininkė mano, kad kalbėtas galiu užduoti trumpesnį klausimą. Ačiū, ponė. Pirmininkė, turiu klausimą ponai komisijos nariui ir kitiems pranešėjams. Atsižvelgiant į Europos, tai yra Ispanijos centrinio banko duomenys, paskolų apimtis 2010 metais Ispanijoje mažėjo, ne atstačius paskolų, neatsigaus ūkio, Ispanijos ūkis, mano nuomonė, Ispanijos vykdomos reformos nėra pakankamai įtikinamos. Galbūt siekiant Europos ekonomijos valdysenos reikėtų aktyviau kištis Europos, bank, Europos centriniam bankui ir komisijai į e, Ispaniją vykstančius procesus. Ar jūs taip manote? Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia dabar leisiu atsisakyti, pasisakyti, atsakyti į klausimus Lorenzo, nežinau, kad jis turės mus anksčiau palikti. Prašau. Think, uh... Tvarkoj, turim dar 10 minučių, pabandysiu atsakyti. Dėl mm, mm, makro disbalanso sprendimo, ką reikia daryti, visos šalis eurozonoje didesnių problemų čia gali patirti sunkumų, tai jos turi turėti instrumentus, kad nuo to apsigintų. Pavyzdžiui, Airija. Aš galėčiau pagalvoti apie visą eilę priemonių. Pavyzdžiui, mokestinės priemonės galėtų būti taikomos pirmiausia. Ir apie skolos mažinimą, apie reguliavimo priemonės. Reikėtų pasižiūrėti, kaip kai kurie bankai skolina pinigus ir panašiai. Valstybės narės nusprendė, kad uh, jos e, nori būti atsakingos pačios už biudžeto politiką. Na taip, mes manome, kad paskolų be e, palūkanų, tarp kitko, procentų sustato pačios valstybės narės, tačiau Centrinis Europos bankas čia taip pat gali tarti savo žodį. Ir, man atrodo, pinigų sąjunga ir numato, kad dėl pinigų suverenumo dalis tam tikra priklauso pačioms valstybėms, be abejo, tačiau čia taip pat galima veikti ir centriniam bankui. Dėl euroobligacijų ir dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Aš manau, kad galima numatyti tą mokestį, tačiau čia yra svarbus du dalykai. Reikia turėti tokį mokestį, kuris skatintų e, gauti naudą. Ir e, taip pat reikia turėti galimybę, kad bankus būtų galima rekapitalizuoti, kad anie galėtų skolinti ekonomikai. Jeigu labai apmokestinsime bankus, tai reiškia, kad iš jų bus atimti resursai, kurie vietoj to, kad patektų į rekapitalizavimą, pateks kitur. Tad aš manau, kad dabar nėra geras momentas tuo mokesčiu pasinaudoti. Galima tą priemonę naudoti, tačiau geresniais laikais, o ne dabar. Tad štai, manyčiau, kad turėtume to neužmiršti. Sandorių apmokestinimas daugelį šalių nepadėtų išvengti būsimų krizių. Ar tai nepadėtų rekapitalizuoti bankus, uh, problemų atžvilgių, tas, tie pinigai tiesiog patektų į biudžetą. Jeigu norime tą priemonę pritaikyti, reikia tiesiog įsteigti specialų fondą, kuris būtų panaudotas galimoms problemams spręsti. E, kitus klausimus sakys Olirenas, tačiau aš tiesiog norėčiau pridurti, kad sankcijos nepadeda kurti e, augimo, tačiau padeda štai kokiam dalykui. Tai padeda išvengti tokių politikų, kurios nėra tinkamos augimui kurti. Kitaip tariant, sankcijos yra reikalingos, be abejo, ne visada efektyvios, bet reikalingos, nes kar kuriuose šalyse kyla pagunda dėkti tokias politikas, kurios paskui kaimynams tampa našta, nes bėda ištikus bėgama pas kaimynus prašyti pagalbos. Taip gali atsitikti ir galiausiai dėl kreditų. Tai, kas vyksta vyksta Ispanijoje, vyksta panašiai visoje Europoje, nes bankų skolinimas įmonėms mažėja. Mes jau pastebėjome, kad daugelį, daugelio šalių viduje skolinamų pinigų mažėja, tačiau mums svarbu e, užsitikrinti, kad bankai bus rekapitalizuoti, prireikus restruktūrizuoti. Tačiau čia vėlgi visa tai yra nacionalinius administracijos atsakomybė ir pareiga. Mes galime pateikti rekomendacijas nacionaliniai administracijai, tačiau jiems tenka atsakomybė priimti sprendimus. Aš manau, kad restruktūrizacija bankų vykstanti e, Ispanijoje vyksta teisinga linkme, tačiau tam reikia laiko nes per vieną dieną tokia restruktūrizacija yra neįmanoma įgyvendinti. Komisaras Oliren. Dėkoju. Kai dėl pirmo klausimo, dėl makroekonominio disbalanso ir griežto taupimo programos, apie kurią kalbėjo kolegas, Kiklū, kolegas Kiklūna, be kitako. Manau, kad nepriklausoma palūkano nustatymo politika e, yra kiek probleminis klausimas, nes valstybės narės nusprendė turėti bendrą valiutą, tuo nuspręsdamos susijęti ir savo likimus. Tai reiškia, kad tai yra ir ekonominis, ir kartu politinis aktas, kurį sudarė valstybės narės. Tai reiškia, kad tos šalis sutarė atsisakyti dalies savo suvereniteto, nustatant palūkanų procentus. Ir mes žinome, kad tiek, kiek egzistuoja politinė ir ekonominė sąjunga, kiek egzistuoja euras, tas palūkanų nustatymas e, buvo naudingas dalykas centrinio banko vykdomas palūkanų nustatymas buvo, cen, buvo naudingas dalykas. Na. O kitos politikos turi padėti užtikrinti, kad neatsiras kitokio pobūdžio disbalanso. Svarbu turėti tam tikrus rodiklius, kurie leidžia pažiūrėti, ar susidūrėma su rizika ar ne, kurie padeda riziką įvertinti. Ar yra kuriamas vienoks ar kitoks burbulas, kuris gali sprokti vieną gražią dieną. Kalbant apie konkurencingumą, e, našumą, e, apie darbo jėgos kainas ir panašiai. Vienas iš politikos instrumentų kuris buvo diskutuojamas aktyviausiai ir buvo bendros valiutos pasirinkimas. Tačiau yra visai kitų politikų, kuri, kurios turi įtakos struktūriniam konkurencingumui. Ir bet kurios valstybės konkurencingumo Europos Sąjungoje. Kai dėl jūsų nuorodos į Europą, aš manau, kad svarbu yra atskirti įvairius dalykus. Mes Europos Sąjungoje, komisijoje siūlėme labai konkrečius dalykus. Pirmininkas Baroso, kalbėjęs parlamente, siūlė investicinius tam tikrus dalykus ir jie yra visiškai patenkinami. Mes turime ieškoti naujų finansinių instrumentų, turime ieškoti privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystės galimybių kad būtų investuojama į smulkės ir vidutinės įmonės, į inovacijas, kad būtų kūriamos darbo vietos, kad tai būtų dideli infrastruktūros projektai. Vidaus darbo grupė sudaryta komisijoje ir Filip Meister glaudžiai dirbo su IE E, jis atstovavo EIB ir buvo pateikti konkretų siūlymai. Tad manyčiau, kad turime dirbti taip, kad ten išreikštos mintis ir projektai galėtų būti sparčiai įgyvendinti. Kai dėl sankcijų Man atrodo, kad svarbu yra suprasti, kad mums reikia ir fiskalinės disciplinos, ir augimo skatinamų, skatinimo įvairių reformų dėka. Mums reikia investicijų, kurios galėtų stimuliuoti ekonomikos augimą. Šiame kontekste, jeigu pažvelgtumėte į sankcijas ir į tuos klausimus, kur uždavė ponas Fejo, tai galėtume pasakyti, kad reikėtų galbūt numatyti naujas e, taisyklės. Štai ponas Fejo iškėlė mintį dėl išvestinių teisės aktų. Reikėtų teikti tokius siūlymus, kad nereikėtų keisti ES sutarčių, kadangi reikalas yra tikrai skubus. Mums reikia naujos ekonominės valdysenos sistemos kuo greičiau. Tad remiamės antriniais teisės aktais, kad šių tikslų galėtume pasiekti. Ir galiausiai mes teiksime siūlymus, kurie turėtų iš esmės e, sustiprinti galimų sankcijų efektą tais atvejais, kai fiskalinė drausmė yra nusižengiama. Jūs taip pat klausėte, ar bus numatyto kokia nors procedūra tais atvejais, kai įsiskolinama pernelyg smarkiai. Mes norime nustatyti tam tikrus įsiskolinimo kriterijus, jie jau atsispindi stabilumo ir augimo pakte. Kitaip tariant, ta taisyklė egzistavo, tačiau niekad nebuvo praktikoje taikoma. O dabar, jeigu taryba priims sprendimą, mes tikrai tos skolos kriterijus norime padaryti realiai veikiančiais. Aš, regis, atsakiau jūsų klausimą dėl sutarties keitimo. Aš jau sakiau, kad mes norime dirbti labai sparčiai. Tai galėtų būti diskusijų objektas darbo grupėje, kuriai vadovauja ponas Van Rompoj. Kolega Giegold komisaras. Na, pasinaudosiu paskutinę galimybę atsakyti ponui Gygald. Jūs minėjote, kad yra tokių uh, sąlygų, kur iškėlė Vokietija. Aš nežinau, kokios yra tos sąlygos. Tiesiog aš manau, kad svarbiausia yra E, siekti, kad skirtumai tarp šalių būtų mažesni. Svarbu, kad šalis siektų struktūrinių priemonių, struktūrinių reformų, kad būtų galima išspręsti įvairias savo vidaus ekonomikos problemas. Čia visi elementai yra svarbus, kai nagrinėjame, kaip e, sutvirtinti ekonomikos padėtį šalyje. Visiems dėkoju už klausimus ir tikiuosi, kad dar tai turėsime progą tęsti mūsų diskusijas dėl ekonominės valdysenos pagerinimo. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju komisarė. E, atleiskit, kad turiu jūs skubinti, tačiau e, laikas spaudžia. Turime pereiti prie diskusijų. Ir, kaip jau sakiau, Turime tris kalbėtojus. E, kviečiu juos prisijungti čia, atsisėsti prezidiume. Taip pat kviečiu mūsų komiteto vicepirmininką pirmininkauti, kadangi turiu išvykti į trilogo posėdį. Atsiprašau už tai, tačiau kartais taip nutinka, kai tenka diskutuoti dėl klausimų, kurie sprendžiami ir taryboje. Ir kartais atsitinka taip, kad mūsų vienas darbas sutampa su kitu. So whilst we just reorganize uh, ourselves, I'll just remind you that we have... Tiesiog noriu Jums priminti, kad dalyvauja Karlo Kotorelis yra iš Tarptautinio valiutos fondo Stefan Kolinio, jis yra iš Santana mokyklos ir Andrei Saper. Iš Brugel Prašom. Okay. Thank you very much. Uh, ladies and gentlemen, we should start immediately. Ačiū labai, ponas ir ponai, pradėkime mūsų podiumo diskusiją. Prašyčiau mūsų podiumo pranešėjų kalbėti ne ilgiau nei 10 ar 15 minučių tam, kad e, su dalyviai galėtų užduoti klausimus ir juos būtų galima atsakyti. Pirmiausias teikiamas žodis e, Tartautinio valiutos fondo finansų skyriaus e, vadovai ponai. Ir labai Džiaugiuosi, kad pons Katarelė yra su mumis ir dabar paaiškins mums, kaip pagerinti dabartinį situaciją. Prašau. Ačiū labai už tai, kad mane pakvietėte. Aptariama tema yra labai plati ir sudėtinga ir e, Tikrai negalėsiu pakomentuoti visų pasiūlymų ir požiūrių. Aš susitelksiu ties fiskalinės valdysenos e, eurozonoje klausimais, kadangi šioje srityje yra didžiausias reformų poreikis ir vyksta karščiausios diskusijos. Pakalbėsiu apie du svarbiausius klausimus. Pirmiausiai apie tai, kas yra blogai su dabartinė sistema ir kaip gerinti situaciją bus antrasis klausimas. Taigi pradėkime nuo pirmojo. Kas blogai yra dabartinėje fiskalinės valdysenos sistemoje. Nuo pat pradžių buvo pripažinta, kad problema yra pakankamai sudėtinga. Diskusija prasidėjo pripažinus du aspektus. Pirmiausiai būtinybė atskirose valstybėse suteikti tam tikrą būtiną lankstumą vykdyti fiskalinę ir pinigų politiką ir e, tai tapo vienas svarbiausių priemonių atskirose valstybėse siekiant spręsti jų e, fiskalinės problemas. Antra vertus, mums reikėjo nustatyti bendruosius fiskalinės atsakomybės standartus aukšto lygio atskiroms valstybėms, nes fiskalinės finansų krizė atskirose valstybėse sukels e, atitinkamas šoko bangas visoje ES, to buvo galima tikėtis iš anksto ir dėl to kiekviena valstybė susidurs su e, atitinkamo, atitinkama moralinė rizika, neatsakingo elgesio riziką per e, pastaruosius mėnesius buvo galima išmatuoti tų šoko bangų mastą. Savame suprantama, kad e, krizė Graikijoje neturėjo įvykti, taigi kyla klausimas, kas buvo padaryta blogai. Europos e, finansų priežiūros e, valdysenos sistemą galima išvelgti tris pagrindinės spragas. Pirmoji tai yra nepakankami prevenciniai veiksmai, siekiant užtikrinti, kad per finansų ciklą būtų užtikrinta valstybėse narise biudžeto pusiausvyrą. Kas dėl to kaltas? Pirmiausiai ta aplinkybė, kad ES nėra privalomų teisinių instrumentų, kurie privars, priverstų vyriausybės laikytis prisimtų įsipareigojimų ir mažinti valstybės skolos apimtis. Dėl to nebuvo e, gerais ekonominiais laikais pakankamai atidėta biudžetinių lėšų į šalį, kad iškilus krizė būtų galima jomis pasinaudoti. Taip pat ir biudžeto deficito atvejais, kuomet valstybių narių biudžeto deficitas viršėjo 3 procentų ribą, nebuvo imtasi jų atžvilgių jokių drausminimo priemonių, todėl atsakomybė už dabartinę situacija labiausiai atitenka tarybai ir taip pat pagrindinė krizė, e, pastarųjų laikų krizė ir atitinkama Europos centrinio banko veikla aiškiai parodo, kad yra pakankamai sudėtinga tas drausminimo priemonės pritaikyti, taip pat ir nuo 2005 metų vykdomos reformos nesugebėjo padidinti e, valstybių narių atsakomybės e, dėl pernelyg didelio biudžeto deficito. Kita Europos finansų priežiūros sistemos spraga yra nesugebėjimas spręsti krizės ir atitinkamų mechanizmų nebuvimas, manau, kad e, pasitelkus e, paskutinės finansų priežiūros priemonės ši spraga buvo bent jau iš dalies užpildyta. Aš turiu omenyje teisės aktų vykdymo e, mechanizmą dabartinės e, finansų priežiūros sistemos kontekste. Kaip jau buvo minėta, nebuvo patvirtinta anksčiau pakankamai veiksmingos finan, e, finansų priežiūros priemonės, tačiau dabar norėčiau kalbėti apie teisės aktų gyvendinimą, perkelimą. Tai yra pakankamai sudėtinga užtikrinti, tačiau šis klausimas yra vienas vis svarbiausių siekiant išspręsti eurozonos finansų valdysenos problemas, turėdamas omenyje, kalbėdamas apie e, vykdymo priemonės, pirmiausiai turiu omenyje sprendimus ir įsipareigojimus, kurios, kurios prisijima uh, atitinkamas valstybės siekdamas išvengti sankcijų dėl uh, netinkamos finansų politikos. Šiame kontekste iškyla klausimas, kas turėtų priimti atsakomybę įgyveninant ir priimančios sprendimus. Tikslas turėtų būti aiškus, reikia išvengti politinio turgaus, kurio, kurį turėjome uh, nuo 2003 iki 2005 metų ir dėl kurio buvo praktiškai suparalyžuota finansų priežiūros sistema. Siekiant šį tikslą įgyvendinti, taryba privalo atsitraukti ir suteikti atsakomybę už šių sprendimų prieimimą arba komisijai, arba kitai nepriklausomai institucijai, kuri galėtų būti įsteigta specialiai šiam tikslui. Kaip jau buvo anksčiau minėta, taryba galėtų išlaikyti tam tikrą e, veto teisę, kuri, kurią galėtų pasinaudoti vienbalsiai arba užsitikrinus kvalifikuotą balsų daugumą. Tokia e, būtų e, svarbiausia reformos dalis. Kita reformos dalis yra susijusi su sankcijų taikymu. Dabartinė sistema numato sankcijas valstybės, kurios viršyje biudžeto deficitą tačiau tokios sankcijos nėra labai veiksmingos. E, veiksmingesnė priemonė galėtų būti Europos e, paramos išmokų e, mažinimas arba netgi tų išmokų atsisakymas. Aš siūlyčiau problemą spręsti trijų ramščių kontekste pirmasis ramstis numatytų griežtesnės teisinės priemonės, kurios paskatintų valstybės išlaikyti per finansų ciklą biudžeto pusiausvyrą. Egzistuoja įvairios galimybės, kaip valstybės narės priversti taip elgtis. Vienas iš būdų finansinės paskatos arba sankcijos, apie kurias kalbėjome. Jeigu E, biudžeto deficitas būtų viršimas 3 procentais. Taip pat būtų galima atgaivinti biudžeto deficito viršimo procedūrą dar iki šalies biudžeto e, deficitas nepasiekė ribinės vertės. Būtų galima apsvarstyti, E, biudžeto deficito viršimo procedūrą tuo metu, kai e, valstybės užsienio skola viršė 60 procentų bendro vidaus produkto ir apčiuopiamai arba juntamai nemažėja. Taip pat būtų galima numatyti 3 procentų ribinę vertę, tiksliau ją pakeisti ir pritaikyti kiekvienais metais prie atitinkamų struktūrinių pastangų, kaip siūlo kai kurios komisijos, kaip siūlo komisijos tarnybos, tačiau tam reikėtų pakeisti sutartis ir reikėtų, kad valstybės narės taryboje tokiam pasiūlymui pritartų vienbalsiai. Antrasis ramstis e, prevencijos ir priežiūros strategijoje yra susijęs su idėja išplėsti vadinamųjų švelniųjų instrumentų taikymo sritį, instrumentų, kurie daro poveikį nacionaliniai finansų politikai ir e, e Europos finansų e, semestras e, ir yra daugiausiai skirtas šią idėją įgyvendinti tam, kad formuojant finansų politiką didesnis vaidmuo atitektų nacionaliniam lygmeniui. Trečiasis ramstis yra daugiausiai susijęs su paskatinimu paskatomis, e, numatant tam tikras privalomas taisyklės finansų politikos srityje, kurios būtų taikomos nacionaliniu lygmeniu ir turėtų atitikti europinių lygmenių galiojančias taisyklės, mano nuomonė, sutarties e, protokole dėl biudžeto deficito E, viršymo procedūros yra numatytos atitinkamos nuostatos, kurios galioja visoms valstybėms narėms. Galbūt netgi svarbesnis aspektas yra tas, kad šiuo metu yra pats tinkamiausias momentas vykdyti tokioms reformoms po to, kai Vokietijoje buvo patvirtintos naujos finansinės politikos taisyklės ir nemažai pažangos pasiekta Prancūzijoje, dėgiant tenai naują finansų priežiūros sistemą. Paskutinė pastaba, aš daug dėmesio skiriau sankcijoms ir privalomiems apribojimams. Nežinau, galbūt vertėtų kalbėti ir apie tam tikras paskatas skatinant gerą elgesį, taigi pas, pasitelktume pilnai tą pirago ir botago principą ir galbūt Europinių lygmenių galėtume sutelkti bendrus išteklius, tam tikrą fondą, iš kurio būtų finansiškai skatinamos tam tikros e, valstybės, kurios vykdo uh, tinkamą finansų politiką. Tas fondas galėtų būti finansuojamas iš e, e, teršalų apmokestinimo e, arba iš tam tikros dalies prietinės vertės mokesčio pajamų. Manau, kad galima būtų pasvarstyti ir apie tokią galimybę. Ačiū uždėmesiu, ačiū ponui Botarelį. Dabar noriu suteikti žodį ponui Stefan Kolinjon, kuris yra Italijos Santano ekonomikos mokyklos profesorius, prašau. Dėkoju. Diskusija dėl ekonominės valdysenos reformos Europoje pasiekė apogėjų. Buvo pateikta daug siūlymų, jų teikė ir komisija, ir Europos centrinis bankas. Europos parlamentas šiek tiek mažiau, tačiau minčių išsakyta buvo tai, kas iš valstybių narių ateina irgi yra svarbus siūlymai. Pavyzdžiui, buvo paskelbta Prancūzijos ir Vokietijos bendra deklaracija. Diskutuojame dėl naujų instrumentų, tačiau mm, visą tai tampa technokratiniais veiksmais, nes diskutuoja biurokratai tarpusavėje, kaip geriau vienas kitą kontroliuoti. Aš manau, kad šios diskusijos yra naudingos, kadangi gerų instrumentų reikia, gerų priemonių reikia, tačiau pamirštamas vienas svarbiausias klausimas. Ir aš sakyčiau, kad, bet, kad pirmą kartą aš matau vieną tokią esminę instituciją diskutuojant šiuo klausimu. Klausimu, kurį iškirtome iš pono Botarelį taip pat. E, buvo sakoma, kad nebuvo E, teisinių instrumentų, kad būtų galima priversti vyriausybės laikytis nustatytos tvarkos. O klausimas yra iš esmės iš esmės toks, kaip gali grupė valstybių narių, gali kokiai nors kitai valstybei nariai sakyti, ką reikia daryti, jeigu ta, valstybė, ta vyriausybė buvo išrinkta tam, kad vykdytų kažką kitą negu iš jos prašoma. Taigi su tuo klausimu aktyviai susidurėme ir kol to klausimo neišspręsime, Europa žengs tiesiai į bedugnę. Legitimumo klausimai yra svarbiausi dalykai. Įpareigojantis veiksmai yra labai svarbu, tačiau jie gali pasiteisinti tik tada, jeigu pagristi legitimumu. Europa kenčia dėl to, kad e, politika neduoda reikiamo e, rezultatų. Tonis Bleiras yra minėjęs šią problemą. Ir mes matome, kad ne viskas yra padaryta taip, kaip reikia. Trūksta e, teigiamų politikos pasiekmių ir ES piliečiai nebetikė ES. Kodėl? Todėl, kad ES e, ir atskirų valstybių vadovai daro ne tai, ko piliečiai laukia. Visa tai menkina ES e, integracijos galimybės. Tai taip pat mažina piliečių pasitikėjimą ES. Mūsų institucijos teikia politinį atsakymą, sakydamos, kad mums reikia daugiau politinio koordinavimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tuo pat metu tai turi būti legitimus žingsnis, ta koordinacija. Vykstant ES kūrimui, mes matėme, kad legitimumas e, turi ateiti iš ES piliečių, piliečius atstovaujant instituciją, piliečiams atstovaujant instituciją yra Europos parlamentas. Mes manome, kad galime sustiprinti priežiūros mechanizmus, neįtraukdami Europos parlamento iš šios, e, šio, šių priemonių e, kontroliavimą. Kad būtų galima tai nuveikti, nereikia keisti Lisabono sutarties. Sutartė yra numatyta puikiai priemonė. Straipsnis 294, kur yra numatyta įprastinė e, procedūra pakeitusi bendrą sprendimų prieimimų procedūrą. Užtenka, kad komisija teiktų siūlymus, kuriuos patvirtintų parlamentas ir taryba. Tai yra tiesus kelias uh, į didesnę demokratinę kontrolę Europoje. Ir tuo būdu galima suteikti demokratinį uh, legitimumą tiems uh, e, teisėms sprendimams, kurie būtų saistantis. Jūsų komitetas apie tai yra diskutavęs. Antroje dalyje savo dokumento aš kalbu apie tai, kaip galima gyvendinti tuos bendrus principus, taikant konkrečias politikas. Pavyzdžiui, kaip pasiekti konkurencingumo, kaip išvengti disbalanso, kaip užtikrinti fiskalinį koordinavimą ir krizių valdymą. Trumpai. Pirmiausia, e, konkurencingumas yra labai aptaki savoka. E, apie tai yra parašyta įvairių žybių straipsnių. Ir dabar Europoje vyksta diskusijos. Kalbama, kad reikia sumažinti einamosios sąskaitos e, deficitą, disbalansą, bet visa tai yra ne visada teisinga. Gali būti ir teigiamų to aspektų, ir neigiamų. Vienu atveju galima siekti paskatinti ekonomikos dinamiškumą, o Bloga pasiekmė būtų ta, jeigu, pavyzdžiui, prarandamas kainų konkurencingumas, jeigu ištinka kitos ekonominės problemos. Kalbant apie disbalansą ir konkurencingumą, turime nepamiršti ir darbo e, jėgos kaštų. Visą tai yra susiję su įvairiais e, dėrybų aspektais. Ir čia Vėlgi, susidurime su klausimu, kuris yra tabų sprendimų prieimėjams ES. 99 metais makroekonominėje politikos dialogas prasidėjo, buvo siekiama įtraukti socialinius partnerius e, į dialogą su Centriniu banku ir su fiskalinė administracija ES. Tai buvo koordinavimo priemonė ir nieks nežino, ką, ką, ką ta struktūra veikia. Buvo susitarta dėl tam tikrų principų, kurie faktiškai nebuvo niekad pritaikyti praktikoje. Mes matėme, kad Europos pietinėje pusėje susitelkiama derantis dėl neprekybinių dalykų, tuo tarpu Europos šiaurėje atvirkščiai, tarimasi dėl labiau prekybinių dalykų ir aspektų. Svarbu, kad diskusijos vyktų, kad jos e, paskatintų skaidrumą Europos Sąjungoje, kad besiderantis ir politikai diskutuotų ir kad būtų siekiama bendro sutarimo. Aš manau, kad kad būtų tariamasi dėl to darbo užmokesčio klausimo. Aš manau, kad vykstant makroekonominiam dialogui, dialogas turi vykti taryboje su Europos parlamentu. Svarbu, kad šio komiteto diskusijos būtų atspindėtos taryboje, svarbu, kad jūsų diskusijos vyktų taip pat su Europos Centrinio banko vadovais. Kas dar yra svarbu vykdant fiskalinę politiką? Tam, aišku, reikia daugiau ekonominio koordinavimo, tačiau tam reikia koordinuoti du dalykus, suderinti du dalykus - lankstumą ir griežtumą. E, buvo sakoma, kad nėra vieningo ES biudžeto. Ir jis be abejo yra teisus, tas žmogus, kuris tai pasakė. Ir niekas nenori, kad toks atsirastų. Tačiau nuo 40 iki 44 procentų ES biudžeto išleidžia valstybės narės. Todėl, kad renkamasi finansuoti tuos projektus, kurie reikalingi piliečiams, patenkinant šalies pirmiausia nacionalinius interesus. Tačiau mes matome, kad atskiros valstybės narės vykdo tokias ar kitokias politikas, kurios neišvengiamai veikia kitas valstybės. Matėme Graikijos ir Vokietijos pavyzdį. Taip pat stengiamasi e, taikyti fiskalinės priemonės, kurios liečia euro zoną pirmiausia. Kodėl? Todėl, kad tai yra bendra valiuta, o kitoms valstybėms tai neva, nėra taip labai skubu. Numatant šiuos fiskalinės politikos kriterijus, E, galėtume iškelti klausimą, kaip juos numatyti ir kaip juos įgyvendinti. Aš į tai šį klausimą iškėliau savo komitete. Svarbiausia mintis yra ta, kad kai kurios dabartinės procedūros būtų pakeistos kitomis makroekonominiais tam tikrais e, m, įstatymais. Prancūzijos, pavyzdžiui, E, biudžetas yra paremtas būtent tokiu makroekonominiu įstatymu, yra numatytas, tam, numatyta arbitražo galimybė ir panašiai. Italijoje, pavyzdžiui, taip pat e, egzistuoja makroekonominės politikos instrumentai. Tas įstatymas, pagrindų įstatymas numato deficito galimybę eurozonai ir E, yra numatytos galimybės skolintis valstybėms narėms ir Europos Sąjungai. Valstybėms leidžiama skolintis pagal tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, pagal jų BVP, pagal jų uh, pavyzdžiui, kitokius kriterijus, tokius kaip jų įsiskolinimas, turimas ir panašiai. Taigi, tai leidžia E, suteikti tam tikras teisės valstybėms narėms. Tai nereiškia, kad viena šalis moka už kitą šalį, tiesiog e, šalis gali skolintis ir savo skolinimus ir galimybės perleisti. Mes e, turėtume įdėkti, įsivaizduoti, kad galėtų egzistuoti panaši sistema kaip, preki, kaip prekyba taršos leidimais. Viena šalis gal pavyzdžiui nori pasiskolinti daugiau negu kita, negu, e, negu jai yra suteikta leidimų, tačiau ji turėtų skolintis iš kitos šalies, kuri galbūt nori skolintis mažiau. Ir tuomet skolinimus į deficitą ES bus galima tinkamai suvaldyti, tai būtų teigiama ekonominiam klimatui ir panašiai tai mus veda prie labai paprasto mechanizmo, kurį gyveninti būtų nesunku, nes jeigu jūs skolin, skolinatės kažkokį leidimą skolintis, tai reiškia, kad bankai ir finansų institucijos gali skolinti tokiai viešai institucijai, jeigu ji, institucija gali pateikti tam tikrą sumą, kiek ji gali skolintis, aiškius įrodymus, kiek skolimus įleidimų jinai turi kokiai sumai jinai gali skolintis. Tai yra labai paprastas kelias centralizuoti ir įgyvendinti tuos fiskalinius apribojimus, kurių reikia ir tuo pat metu tai yra labai lanksti priemonė. Tai taip pat suteikia ir demokratinio legitimumo, kadangi remiasi pagrindų įstatymu, kuris yra gavęs taip pat legitimumo patikinimą iš parlamento ir tarybos. Ir trečias dalykas, labai trumpai, krizių valdymas. Aš jau anksčiau esu sakęs Europos parlamente, kad euro obligacijos e, idėja, mano supratimu, turėtų būti kitokia negu diskutuota su komisaru. Europos centrinis bankas yra pateikęs savo minčių ir visos institucijos tą idėją vertina pozityviai. Dažnai yra kalbama apie moralinę riziką, apie, apie galimą neatsakingą elgesį. Aš manau, kad svarbu turėti aiškias taisyklės ir e, šioje srityje turi veikti nepriklausomi veikėjai. E, Tom, kai egzistuoja taisyklės, galima nuspėti, ką kažkas darys vienoje ar kitoje situacijoje. Ekonominė valdysena ir ekonominės vyriausybės reiškia, kad egzistuoja tam tikra e, galimybė krizę suvaldyti. Jeigu egzistuotų demokratinė vyriausybė sprendžiant ekonominius klausimus, tai tuomet moralinės rizikos galimybės sumažėtų, nes šita e, vyriausybė turėtų visą reikiamą legitimumą, ji būtų patvirtinta ir gavusi galiojimus iš parlamento ir tarybos. Tuomet komisija galėtų priimti priemonės, turėdama visus reikiamus įgaliojimus ir ta procedūra būtų absoliučiai pagrįsta visišku legitimumu. Ir tai būtų nedidelė demokratinė revoliucija e, šių turimų sutarčių kontekste. Dėkoju. Ačiū profesoriui Kolinijų. Dabar suteiksiu žodį kolegai Andrės Sapir. Jis yra ekonomikos profesorius uh, iš Brugerio universiteto. Thank you. Uh, thank you very much. Uh, as you will see from my, uh, from my presentations, I... Dėkuoju. Kaip jūs uh, galėsite konstatuoti iš mano pasisakymo, aš uh, pritariu daugeliui iki šiol išsakytų minčių. Aišku, pateiksiu ir kai kurių apmąstymų, kurie atspindės mano asmeninį požiūrį į šitos dalykus. Visų pirma, dėl legitimumo ir dėl to, ko galime pasimokyti iš šios situacijos valdysenos e, srityje. Aišku, turime pasimokyti įvairių dalykų prevencijos srityje, reglamentavimo srityje. Aišku, daugiau dėmesio galbūt skirsiu prevencijos aspektui, paskui jeigu dar liks pakankamai laiko, e, pakalbėsiu ir apie krizių e, valdymą ir krizių sprendimą. Prevencija ir priežiūra. Kokios čia būtų pagrindinės pamokos šios krizės kontekste? Be abejonės buvo spragų disciplinos požiūrių ir priežiūros požiūrių. Tos spragos buvo ne tik tai nacionalinių lygmenių. Aišku, jog buvo ir tam tikrų spragų taip pat ir Europos lygmenių ir euro kontekste taip pat. Paradoksas yra tas, kad nacionalinių lygmenių galbūt nepakankamai buvo tinkamai gyvendinama tai, kas e, vyko Europos lygmenių. Ministrai reguliariai pusėdžiauja Bruselėje, Eurogrupės posėdžiuose, Ekofino posėdžiuose. Tačiau tai, kas yra nutariama šituo lygmeniu, nebūtinai galų gale nueina iki nacionalinio lygmens. Realiai. Kodėl? Yra įvairių priežasčių. Šiaip ir taip turime pripažinti, jog Europos ligmuo, tai yra augimo ir stabilumo paktas turė, konkrečiai turėjo, e, turi ir, ir dar turės ateityje tam tikrų esminių spragų. Tai yra akivaizdu. Kodėl? Todėl, kad Tai yra e, sistema, kuri veikia remiantis tuo, kad valstybės narys pačios turi sutvarkyti savo finansų sistemas. Pasižiūrėkime, kokia yra situacija įvairiose valstybėse. Ir iš karto matosi, ko ES nesugebėjo padaryti. ES nesugebėjo užtikrinti priežiūros kiekvienoje valstybėje. Tap, tos priežiūros nevykdė europinių lygmenių. Iš tikrųjų, kai kurios valstybės, kurios e, vykdė nevisiškai tinkamą politiką šioje srityje, darė neigiamą įtaką kitoms valstybėms. Apie tai mes kalbėjome, tačiau mes nekalbėjome apie viso to reiškinio pasiekmes priežiūros e, srityje. Tai reiškia, jog valstybės narės turi laikytis tam tikrų taisyklių. kadangi jos yra vieningoje zonoje, jos turi to laikytis ir turi būti daugiau, o ne mažiau priežiūros ir priežiūra turi būti diferencijuojama. Mes turim kalbėti apskritai apie Europos priežiūros sistemą. Yra Europos centrinio banko pasiūlymas, kurį komentavo ponas Kaparelį. Šiam pasiūlymui pritarė daug kas. Turiu galvoje nacionalinį lygmenį, taip pat kalbam apie e, biudžetinės struktūras. Aš e, labiau pasisakyčiau už biudžetinės e, institucijas, kurios atliktų priežiūrą. Aišku, mums reikia nepriklausomų struktūrų čia, tačiau turi būti tokių nepriklausomų struktūrų ir Europos lygmenių euro srityje nacionalinės e, institucijos ir eurozonos institucijos kartu turėtų e, ir sudaryti tą Europos priežiūros sistemą. Jeigu mes sugebėtume sukurti tokią priežiūros sistemą, jeigu ta sistema užtikrintų mūsų bendro turto priežiūrą, tai Aišku, tame kontekste mes turime suprasti, kaip susiję valstybės narės ir kokią įtaką daro vienos valstybės narės politika kitoms valstybėms narėms. Tai e, jeigu taip nuspręstume, tai būtų legitimus e, sprendimas. Ir tas legitimumas atsirastų iš to, kad tai yra bendro turto priežiūra. Ir komisija. Taip pat turėtų turėti daugiau nepriklausomumo. Nacionalinių institucijų vaidmuo turbūt daug lengviau čia įsivaizduojamas, tačiau Eurogrupės bei Europos institucijų vaidmuo čia yra galbūt sunkiau apibrėžiamas. Europos parlamento konkrečiai, pavyzdžiui, vaidmuo. Bet to legitimumo vienas iš pagrindinių aspektų yra priežiūros kokybė. Tol, kol nėra kokybiškos priežiūros, tol, kol jinai nėra pripažįstama, tai yra tol, kol uh, realiai nesprendžiamos eurozonos problemos, tai tol tokia sistema nebus veiksminga. Ir tokį dalyką mes turim pripažinti visi, kad ir kaip skaudu būtų tai daryti. Šiuo pavasario problemos nekylo vien tik tai dėl tam tikrų valstybių netinkamo elgesio. Graikija yra apskritai atskiras atvejis. Kaip ten bebūtų, Ispanija, Portugalija ir Airija jų e, elgesys, jų politika kaip tik ir privedė prie eurozonos krizės. Ir jeigu nebūtų Graikijos problemų, taip pat situacija būtų kitokia. Dabar kalbam apie sankcijas. Tačiau sankcijos yra dar ne viskas. Jeigu būtų buvę sankcijos, vargu ar nebūtų kilusios tos problemos. Čia reikia pabrėžti apskritai kiek, kiekvienos, čia reikia kalbėti netgi ne apie kiekvienos valstybės veiksmus atskirai, bet apie jų veiksmus euro zonos kontekste, nes nebuvo pakankamos priežiūros euro zonoje. bendros priežiūros, o ne priežiūros kiekvienos valstybės atskirai. Ir e, mes negalim dabar nagrinėti šitų problemų, nesėdami to, kas vyksta Ispanijoje, su to, kas vyksta Vokietije, e, Vokietijoje. Aš nenoriu to pasakyti, kad Ispanija yra atsakinga už tą ir tą, o Vokietija už kitką. Eurozona yra atsakinga už tos dalykus ir reikia, kad priežiūra e, vyktų bendrai eurozonoje ir kad tai atsispindėtų nacionaliniu e, lygmeniu. Mes negalim tos priežiūros užtikrinti atskirai kiekvienoje valstybėje narėje, negalvodami apie eurozoną kaip apie visumą. Taigi kiekvienos valstybės atvejs turi būti nagrinėjamas, bet būtinai eurozonos kontekste ir visų čia kylančių problemų kontekste. Tuomet bus įmanoma tinkamas rekomendacijas parengti kiekvienai valstybei, remiantis būtent šitą kontekstinę analizę. Ir tuomet ta priežiūra įgaus legitimumą eurozonos priežiūros e, sistema įgys legitimumą. Būtent todėl aš ir pasisakau prieš sankcijas. Sankcijos yra per lengvas sprendimas, per paprastas sprendimas. Labai paprasta būtų nubausti tą šalį, kuri blogai elgesi. Daug sunkiau yra įsigilinti į sudėtingą realybę. Aišku, galbūt klystu ir aš pats, ir nesižvelgiu kai kurios dalykus, bet mano nuomonė mes turime pripažinti, jog sistema nefunkcionavo taip, kaip turėjo funkcionuoti, nes buvo tam tikrų trūkumų. Jeigu dabar per daug pabrėšime sankcijų aspektą, tai aišku, tuomet galima galvoti, kad jeigu būtų buvusios sankcijos, tai problemų nebūtų kilę arba jeigu nebūtų graikų problemų buvę, tai būtų galima išvengti e, kai kurių krizės dalykų. Tačiau ar Ispanija nesilaikė taip pat taisyklių? Airija. Todėl turime nepasirinktų paties paprasčiausio sprendimo, todėl aš esu prieš sankcijas. Prieš jas esu dar ir dėl kitos priežasties. Man susidaro įspūdis, jog mes vis daugiau kalbam apie protingą priežiūrą negu apie kokybišką priežiūrą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, biudžeto požiūrių mes turime čia visų pirma galvoti apie tvarumą, tvarumo aspektą ir todėl tai e, reiškia, kad e, ekonominė priežiūra turi išeiti už biudžetinės priežiūros ribų. Kalbėkime apie konkurencingumą. kaip sakė Štefanas. Kuomet pradam kalbėti apie pagrindinės ekonominės politikos kryptis, apie konkurencingumą, tai mes uh, pripažįstam, aš kaip ekonomistas pripažįstu, kad neturim pakankamai instrumentų, priemonių tam, kad galėtume iškart pasakyti, ką turi daryti ta ar kita valstybė. Jeigu dabar kalbam apie konkurencingumą, tai apie kokį konkurencingumą mes kalbam? Ir kaip žinoti, kiek, koks procentinis nukrypimas yra per didelis jau, o koks dar ne, Ar mes turime būti tam tikrais arbitrais čia kaip futbolo srityje? Yra tam tikros žaidimo taisyklės, aišku, bet ar yra tikrai bendros taisyklės konkurencijos srityje? Ar mes tikrai galime jas e, taikyti? Mes matėme, kas vyko tose valstybėse, kurios, kabutėse, blogai elgėsi. Kai kuriuose valstybėse yra biudžeto deficitas, kitose perteklis. Uh, Tačiau kaip yra su tais e, procentiniais dydžiais. Ir čia turime galvoti apie tą protingą priežiūrą. Kai iškyla problemų sistemoje, mes turime būti budrus ir tuomet turime kreiptis į tam tikrą legitimuotą moralinę, į tam tikrą legitimuotą moralinę autoritetą instituciją eurozonoje iškyla tokia ir tokia problema ir reikia spręsti tą problemą, tačiau spręsti netaikant sankcijas. Arba mes laikomės paprastų taisyklių, 3 procentai biudžeto deficito. Tiksliau, biudžeto deficitas neturi viršyti, viršyti 3 procentų BVP e, ir jeigu ne, tuomet taikomos sankcijos. Na, būkime racionalūs. Aišku, viena vertus yra paprastos taisyklės ir yra sankcijos už jų nesilaikymą. Būtent taip veikia stabilumo paktas. Yra numatytos paprastos taisyklės, paprasti skaičiai. Taip, aš, aš su, suprantu, kad gali būti toks požiūris, tačiau aš jam nepritariu. Uh, Tai yra galbūt logiškas požiūris, jeigu viršytų tų 3 procentų rybą sankciją. Gerai, bet logiška, suprantama sistema, bet aš jai nepritariu. Jūs turit vertinti visą sistemą, jeigu galvojat ne apie atskirus skaičius, o galvojat apie bendrą kontekstą, apie konkurencingumą ir apie tvarumą. Ir man atrodo, kad nei mes, nei Tartautinis valiutos fondas negali konkrečiai pasakyti kažkokių procentinių ribų, už kurių turi būti tos sankcijos. Arba mes laikomės tos paprastos sistemos mechaninės su e, numatytais dydžiais, arba galvojam apie platesnę, protingesnę e, sistemą, kur arbitras būtų kitoks negu kad yra dabar ir kuris parodytų raudoną kortelę. Tai yra tokia institucija, kuri pasakytų, jog įvairiose valstybėse yra problemų eurozonoje ir ieškotų sprendimo. Ir nebūtinai čia reikia pradėti nuo atskirų valstybių vertinimo. Visų pirma, nuo visos zonos padėties vertinimo. O jeigu to nedarysim, tai viskas vyks kaip iki šiol. Paprasčiausiai, nes turim čia galvoti apie pagrindinius kriterijus, bet man sako, kad mano kalbėjimo laikas jau pasibaigė. Uh, Ačiū profesoriai Sapirui, dabar galime pradėti diskusiją su dalyviais. Ponas Lambertas pirmasis paprašė žodžio, jį jam ir suteiksime. Norėčiau pakomentuoti Andrės Apir pasisakymą kuomet jūs kalbėjote, kad negalime analizuoti atskirai vienos kokios nors valstybės, reikia jos padėti apžvelgti bendrame kontekste. Galbūt jūs esate teisus, tačiau norėčiau grįžti prie kito pavyzdžio, kurį minėjote, kalbėdamas apie Ispaniją ir Airiją, apie jų mokesčių politikas, fiskalinės politikas, nes e, jos buvo žalingos tiek šioms valstybėms, tiek ir kitoms valstybėms, nes iškraipė konkurenciją. Ir dėl to kilo problemų. Manau, kad šiuo atžvilgiu esate teisus. Vis dėlto uh, galiausiai reikia vis tiek kalbėti apie netinkamą atskirų valstybių elgesį. Pavyzdžiui, Graikija išleidžia ne 3-4 procentus savo biudžeto, bet bendro nacionalinio produkto gynybos poreikiams. Tai jūs galite taip pat e, paminėti, kad tai nėra sveika. Jeigu pažvelgtumėte į Airijos ar Ispanijos e, finansų politika arba mokesčių priebėgas, kurios egzistuoja kai kuriuose valstybėse, taip pat ir mano šalyje Belgijoje, tai mes turėtume rasti būdą pritaikyti atitinkamas sankcijas, nes dabar e, visi gali elgtis kaip tinkami, nes jeigu Belgija pritaiko tam tikras priemonės savo mokesčių politikoje, tai pavyzdžiui, Švedija dėl to praranda e, mokestinės įplaukas, taigi reikia kažką su tuo daryti, kol e, mes neturėsime Europos vyriausybės, kuri bus atsakinga Europos piliečiams, o taip šiuo metu nėra, tai atsakingos lieka tik nacionalinės vyriausybės, kurios tengiasi įsiteikti savo rinkėjams, tačiau nacionalinės vyriausybės bando pasinaudoti Briuseliu kaip atpirkimo ožių. Ir žinau, kad e, dėl to tikrai nedidėja Europos populiarumas, tačiau vis tik tai reiktų pasinaudoti ir šies rytyje atsiveriančiamis tam tikromis galimybėmis, todėl grįžkime prie sankcijų ir jų legitimumo. Aš norėčiau tik tai vieną vietą pritaikyti tik tam tikrą e, išimti. Jūs minėjote, kad jeigu priežiūra būtų tinkama, tai ir mūsų veiksmų teisėtumas būtų e, tvirtesnis. Aš galbūt esu sinomatiškas, tačiau manau, kad tą legitimumą suteikia žmonės. E, ir tam tikrų laikotarpių ar mes, ar nacionalinės vyriausybės, ar komisija privalo būti, atskaitom, privalo būti atskaitomingi piliečiams. Nežinau, ar e, tai yra gerai ar blogai, tačiau visi reglamentai, priežiūros mechanizmai yra tik tai techninio pobūdžio dalykai. Ačiū, dabar suteiksime žodį ponui Domeničiui, po to leisime mūsų profesoriams atsakyti į klausimus. Dėkuoju. Dėkuoju už įvairias mintis, ypač dėl demokratinio legitimumo. Aš asmeniškai turint omenyje, kad buvo daug palyginimų su futbolu, abejoju, kad Europos komisija galėtų būti prilyginama futbolo arbitrui, bet Tai yra mano asmeninė nuomonė. Mano klausimas yra labai paprastas ir susijęs su mano šalimi. Ką jūs e, manote apie Italijos vyriausybės pasiūlymą dėl e, įtraukimo į e, valstybės skolos vertinimą, kiekybinius ir kokybinius kriterijus susijusius su uh, E, Italijos namų ūkiais. Prašau, jums suteikiamas žodis ir galimybė atsakyti į užduotus klausimus. Gerai, trumpai Pradėsiu nuo klausimų ir po to galbūt galėsiu pakomentuoti trumpai, ką sakė kiti podiumo dalyviai dėl valstybės ir privačių skolų tarpusavio santykio, žvelgiant taip pat ir į privačių skolų, į apimtis, santykis yra labai svarbus. Įsivaizduokime, kad e, jeigu turiu automobilį, kuriam yra prakiūręs vienas ratas, tai yra geriau negu jam būtų prakiūrę abu ratai, tačiau e, tai, kad e, turime svarstyti abiejų pradurtų padangų klausimą, tai reiškia, kad viena iš tų padangų yra vertingesnė už kitą, turiuomenyje viešą ir privatų sektorių. Kalbant apie sankcijų, finansinių sankcijų taikymą, tai pats faktas nėra toks svarbus, svarbus yra skirų valstybių atsakomybės klausimas. Šiuo metu eurozonos deficitas nėra labai didelis lyginant su kitais pasaulio regionais. Šiuo metu eurozonos deficitas sudaro 2,26 procentus bendro e, vidaus produkto, tai maždaug pusė deficito, pusė jungtinių valstijų turimo deficito bendra tarp valstybinių e, įsipareigojimų e, apimtis ir visi kiti finansiniai parametrai yra žymiai geresni nei JAV ar Japonijos. Nepaisant to, finansų rinkos yra sunerimusios dėl padėties eurozonoje ir E, paskolų palūkanos yra eurozonai taikomas žymiai aukštesnis nei JAV ar Japonijai. Todėl, kad yra labai atsižvelgiama ir atskirų valstybių padėti. Galbūt logika yra per daug supaprastinta, tačiau manau yra logiška teikti, kad e, atsakomybės aspektas yra labai svarbus, taip pat ir kasdieninė gyvenime. Jeigu važiuoju automobiliu ir viršiju greitį, tai mane užfiksuoja radarai arba yra tam tikros iš ankstinio įspėjimo, įspėjimo sistemos, tačiau niekas manęs nebaudžia už tai, jeigu aš viršiju greitį, tai e, nedaug galimybių, kad mes e, iš tikrųjų to greičio ir neviršysime. Taigi, tas 3 procentų biudžeto deficito apribojimas e, turėtų būti e, traktuojamas labai paprastai, arba e, sistema turi būti pakankamai paprasta, arba turi būti aiškios pasiekmes ir sankcijos už netinkamą elgesį. Aš manau, kad 2003-aisiais buvo šis klausimas pradėtas svarstyti, šiuo metu taip pat jo svarba yra didžiulė. Ačiū. Prašau. Pirmiausia, dėl valstybės išlaidų ir deficito rodiklių. Suprantu, kodėl kai kurios vyriausybės teikia panašius siūlymus. Na, dažnai, dažnai vyriausybės stengiasi išsisukti nuo rimtų įsipareigojimų, aš galiu ją suprasti. Faktas yra tas, kad mes nežinome, kaip e, viešosios išlaidos įtakoja ekonomikos reformas ar, ar ekonominį augimą. Tad aš manau, kad būtų gera, gera idėja turėti tokią mintį, tačiau manyčiau, kad svarbu būtų pagalvoti apie tokio rodiklio įdėgymą, tai būtų labai vertinga. Kai dėl privataus ir viešo sektoriaus įsiskolinimo Ne visada, bet kartais e, galima derinti privataus ir valstybinio sektoriaus interesus, jeigu pažvelgtume į situaciją ekon, e, Japonijoje. E, tuomet, sprendžiant tą krizę, būdavo, o neva galima paaiškinti, sakant, kad iš privataus sektoriaus ir namų ūkių uh, skolinus Japonijos vyriausybė vėliau skolą gražindama. Buvo sakoma, kad būtent tai padėjo nepaskesti Japonijai krizės kontekste. Situacija e, yra panaši į patirtį Europoje dabar, gal proporcijos ne visai tos pačios, bet situacija panaši. Iš čia kyla svarbesnis klausimas, kuris būtų toks. Mes E, esame susimastę, kad turi būti kažkokia teisinga politika, bet juk mes nežinom, kokia ji turi būti, kas tai yra. Andrėjas e, paaiškinimuose yra šiek tiek prieštaravimų. Jis sako, kad turėtų būti fiskalinė nepriklausoma institucija, turėtų būti nepriklausoma ta institucija, tai turėtų būti aiški struktūra. Nuo ko ji turėtų būti nepriklausoma? Mes matome, iš savo kasdienės patirties Europoje, kad nepriklausomos institucijos dėja nelabai egzistuoja, nes jas pavėja ekonominiai ir politiniai įvairūs interesai. Mes nežinom tikrų atsakymų į klausimus. Gal reikėtų iškoti Briuselio kažkokio konsensuso, gal kitokio. Mes galime sakyti, kad įsiskolinimas yra mažesnis ES negu jungtinėse valstyje, bet gerai tai yra ar blogai? Ar tai yra tiesa galiausiai? Ar galima sakyti, kad Obamos politika labiau remia ekonomikos augimą ir skatina darbo vietų kūrimą, tuo paskatinant visą pasaulinės ekonomikos plėtrą? Ar mes ketiname išvažiuoti Amerikos ir Kinijos sąskaitą, kai jos išspręs savo problemas ir mes tuo pačiu įsisuksime? Mes negalime sakyti, kad jeigu esame nepriklausoma institucija, tai esame e, vienintelį teisingą atsakymą, nes tas vienintelis teisingas atsakymas dažniausiai yra neteisingas ir piliečiai neipatingai tiki tokiais sprendimais. Kitaip tariant, legitimumas nėra kažkas, ką galima primesti iš viršaus ir pasakyti, tai yra teisinga, taip darysim ir viskas. Legitimumas kyla iš to, kiek žmonės gali prisidėti prie to legitimumo kūrimą, išklausant ir tuos, kurie abejoja. Jeigu žmonės išdrįsta klausyti to, ko gal kažkas nedrįso iškelti, tai tai yra puiku, tai yra visas procesas. Svarbu diskutuoti, o paskui nuspręsti, kas galėtų būti teisinga politika. Be to nepavyks įdėkti legitimumo, žmonės nepritars tokiems sprendimams. Dėkuoju. Profesorius Sapir, prašau. Na, sviravau, ar turėčiau leistis į šias diskusijas šiuo klausimu, tačiau negaliu atsispirti pagundai. Ir prieš atsakydamas Filipui Lamberts pasakysiu štai ką. Dėl to, kas ką tai buvo pasakyta. Na, iš dalies pritariu tam, kas buvo pasakyta. Sutinku, kad legitimumas yra labai svarbus dalykas ir tai yra sunkus klausimas, įskaitant ir ES šalies. Ta tenka pripažinti, tačiau, nes tas žodelis bet ar tačiau yra dažniausiai labai svarbus, kas, kaip sakė Štefan, prieš tai, jis norėtų, kad egzistuotų tokia sistema, kuri veiktų e, eurozonos lygių. Ir kad tai būtų tam tikras politinis miksas, kad būtų galima toje struktūroje kalbėti apie tam tikrą turimą deficitą, kuris būtų paskirstytas visoms valstybėms narėms, numatant ribas, kiek jos gali skolintis, kiek jeigu jūs gaunate tam tikrą skaičių, kur jums pasakyta, štai toks yra lygmuo, kurio, kurį galit skolintis, tie galit skolintis, nes to reikia Europos, e, eurozonai ar Europos Sąjungai. Galbūt Europos parlamentas taip pat galėtų priimti sprendimą šią srityje. Šie klausimai nėra lengvi. kokios tai turėtų būti institucijos, ar, cinis, ar centrinis Europos bankas galbūt galėtų būti nepriklausoma institucija. Mes sakėme, kad tai turėtų būti nepriklausoma institucija. Jinai tokia ir yra, ko gero, ar tai yra blogai. Aš nebandau pasisakyti už tai, kad kokiai nors struktūrai būtų suteikti galiojimai E, kontroliuoti, kokios turėtų būti eurozonos išlaidos. Aš nemanau, kad turėtų tai būti kaž, kažkokia institucija, kuri atliktų vertinimą šioje srityje. Tiesiog reikėtų renkti viešas diskusijas. Aš nebandau sakyti, kad reikia turėti tą struktūrą, instituciją, kuri galėtų spręsti. Tai turėtų būti tokia institucija panašiai kaip Tartautinis valiutos fondas. Ši institucija turėtų būti ne valstybių narių įtakos zonoje. Ji turėtų nepriklausoma nuo atskirų valstybių. Tačiau nenorėčiau, kad Tačiau, kitaip tariant, norėčiau nu, sakyti, kad nepriklausomybė nėra pakankama sąlyga, tai yra viena iš sąlygų. Tačiau nepakankama. Reikėtų, kad priežiūra e, būtų vykdoma visos ryties, kad nebūtų prižiūrimos atskiros šalis, kaip atskiros jeigu taip galima pasakyti, pomidoro skiltelės. Reiktų į visą pomidorą žvelgti kaip į visumą, nepjaustyti jo. Ir jeigu mes kalbam apie apmokestinimo tam tikrus aspektus, kas galėtų turėti neigiamus įgos, pavyzdžiui, rungtiniavimas dėl mažesnio apmokestinimo ar panašiai. Mes čia kalbame apie tos dalykus, kurie neaišku, kas tai yra. Turit, mes turėtume kalbėti apie priemonės, kūrimasi viena šalis kitos šalies sąskaita. Ir tai yra iš tikrųjų labai lengva, pernelyg lengva. Ir pavasarį mes susidūrėme dienę su tokiom problemom. Buvo vykdomos tokios politikos, kai viskas buvo leidžiama visiems. Lorenzo Binsmakė teisingai pasakė, Visa eurozona dėl to atsirado problemų, ne tik Graikijai. Ir problema yra ne tik Graikijos ar Ispanijos. Tiesiog visos eurozonos išgyvenimo klausimas iškilo. Kažkuri šalis savo sąskaitą nuveikė savo kažką gero kitų šalių sąskaitą. Ar kurios nors šalies sąskaitą. Tačiau reikia pasakyti, kad šiuo atveju buvo veikiama visų E, pažeidžiant visos Europos Sąjungos, visos eurozonos, atsiprašau, interesus. E, ar aš manyčiau, kad mokesčių e, rungtyniavimas dėl mažesnių mokesčių siekiant pritraukti, pavyzdžiui, įmonės iš vienos šalies kitur, taip, toks reiškinys egzistavo. Permetami resursai buvo iš vienos šalies į kitą. O tai, kas atsitiko pavasarį, buvo ne visai tokia situacija. E, eurozonoje. Tiesiog iškilo išgyvenimo, visos eurozonos išgyvenimo klausimas. Aišku, visa atskirų valstybių narių elgesys sąlygojo tas problemas, tačiau ne tik tai tai, nes taip, taip toks vertinimas būtų pernelyg paprastas. Dėkoju. Kolega Lambert, trumpam apibendrinimui. Uh, uh, norėčiau paklausti dėl kriterijų, dėl priežiūros kriterijų. Abiejų kalbėtų norėčiau paklausti. Kaip Jums atrodo, kokie tai turėtų būti kriterijai resursų efektyvumo, pavyzdžiui, galbūt tai būtų teisingas kriterijus, nes jeigu esate priklausomas nuo neatsinaujančių resursų, nuo savo komandos, aišku, gali, gali tekti atsižvelgti tam tikrą skirtingą situaciją atskirose valstybėse ir atsižvelg, reikėtų atsižvelgti tai, kaip įvertinti tas skirtingas ekonomikos skirtingas padėtis. Ka, kaip reikėtų šį aspektą atsižvelgti, vykdant gerą ekonominę valdyseną. Dėkuoju. Trys kolegos dar nori klausti. Kolega Presėdo pirmas gali klausti, prašau. Sí, muchas gracias. La gobernanza económica. Dėkuoju. Ekonominė valdysena. Iš esmės tai yra ekonominė ir pinigų sąjunga. Tai turi daryti poveikį ir ekonominiai politikai, ir pinigų politikai. Ir čia mums reikia mąstyti apie kategorijas, kurios uh, išeina už valstybių narių ribų. Tuo tarpu mes bendros sistemos neturim. Kokie yra mūsų konkurencingumo tikslai, koks yra Europos vaidmo pasaulyje konkurencingumo požiūrių, nes e, mes turim nepakišti kojos patys savo šioje srityje ir turime galvoti apie mūsų pajėgumą tarptautinių lygmenių toliau. Išorės dimencija taip pat čia be galo svarbi. Aš manau, kad yra būtina sukurti makro ekonominę sistemą, stiprinant to pačiu institucinį aspektą. Ir aišku, tai daryti ne tik tai, e, įtraukiant parlamentą į tą procesą, bet e, sukurti tam tikras struktūras, kurios sustiprintų šitos dalykus. Dėl sankcijų aš nesu palankiai nusiteikęs, ypač dėl tų sankcijų, kurios gali sugriauti tai, kas jau yra sukurta. Mes turim sanglaudos politiką, e, kurios esmė yra padaryti taip, kad nebūtų nei pralaiminčių, nei laiminčių vidaus rinkoje. Ir čia mes negalim prieštarauti ES akį ir turim galvoti apie kitus instrumentus, kitas priemonės, kad galėtume e, daugiau gebėjimų užtikrinti ekonomikos ir humanitarnėje srityje. Kovodami su krize galbūt turėtume turėti nuolatinį stabilumo fondą. Kai kalbėjom apie pagalbą, teikimą kai kurioms valstybėms Kalbėjom apie tų valstybių pastangas ir apie tai, kad socialinės sistemos yra kai kurios dosnesnės, kai kurių valstybių negu kitų valstybių. Turėtume turbūt grįžti prie šitų dalykų, kai numatysim bendros sistemos kontūrus. Kolega Ferreira, ačiū už visus pasisakymus. Mano klausimai pirmiausia būtų skirti pirmam kalbėtojui. Nes kai jūs sakote, kad mes pripažįstame, kad eurozona neturi deficito problemos, skolų problemos taip pat neturi. Tad kokią jūsų nuomonę problemą patiria eurozona? Kodėl mes tokie susirūpinę šiandien? Eurozona, regis jūsų nuomonė, yra ta, kad egzistuoja vidaus disbalansas Jeigu viena iš šalių nebeatitinka numatytos schemos, tai tuomet visa sistema tam patrapi. Ar jūsų nuomonės sprendimas tam būtų sankcijos? Aš taip nemanau asmeniškai. Ar manote, kad Airija, ar Graikija, ar kokia kita valstybė vietoj 8 procentų skolos turėjo skolintis daugiau. Nes tai galbūt joms būtų galėję tapti stimulų atitikti numatytą schemutę. Man tai atrodo labai keista. Tas mechanizmas egzistavo tai ir nebuvo taikomas, todėl kad Vok... skolos ribojimo mechanizmas egzistavo dėl to, kad Prancūzija ir Vokietija pirmiausia su problemomis susidūrė. Kai žvelgiu eurozoną, matau, kad mes užmirštame, kad 3 procentai ir 16 procentų e, rodiklis egzistavo. Ekonomikos augimas turėjo. E, ekonominis augimas siekia 3 procentus iki krizės, dabar jis vos vos yra 1 procento. Štai kur yra didžiulė problema. Ar mes neturėtumėm žiūrėti konkurencingumo, augimo skirtumų problemų. Aš manyčiau, kad mes negalime taikyti visiems vienodos išorės politikos, visur vienodos valiutos ir visur vienodo valiutos kurso. Konkurencija yra didelė ES rinkose. Ir manyčiau, kad net E, Eurozonoje egzistuoja konkurencingumo skirtumų ir nėra jokių mechanizmų, kurie tai kompensuotų. Taigi mes būtent tokius klausimus turime kelti, infrastruktūros klausimus vilidom ir panašiai. Biudžetas yra tiesiog pernelik mažas. Egzistuoja ir daugiau problemų ir kitokių gal sprendimų negu, negu sankcijos. Paprastumas yra gražus dalykas, Tačiau yra daug puikių žmonių ir idėjų ir kai kurios idėjos yra tiesiog pernelyg pavojingos. Dėkoju. Dabar paskutinis dalyvis pasisakys panas Kygolt. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad jaučiuosi šiek tiek susirūpinęs dėl to, ar mes sugebėsime susitarti parlamente po to, kai pamatėme, kokie yra, kokiems regionams atstovauja mūsų podimio dalyviai ir tas faktas, kad du komisijos nariai lankėsi ir dalyvavo diskusijoje šiuo svarbiu klausimu. Ir iš tikrųjų skirtumai tarp mūsų požiūrių yra pakankamai dideli. Toks būtų mano pirmas pastebėjimas. Pagrindinis klausimas dėl sankcijų nesu tikras, ar sugebėjome visus įtikinti dėl šio klausimo, netgi kai kurie mūsų labai solidarūs rinkėjai nesutiktų mokėti kompensacijų ar teikti pagalbos, negavę garantijų, kad nepasikartos tam tikri dalykai. Tačiau aš norėčiau pabandyti šiek tiek plačiau pakalbėti nei ponas apie, mm, apie priemonės e, tais atvejais, kai elgiamasi neteisingai. Mes e, kalbėjome apie įvairius skaičius, 3-60 e, procentų, tačiau negalima sakyti, kodėl tie skaičiai yra tokie, o ne kitokie, negalima jų pagrysti ir Mes susidūrėme su tam tikru, tikromis problemomis nekilnojamo turto rinkoje, su tam tikrais kaimų burbulais, kainų burbulais ir taip pat dėl įvairių konkurencingumo skirtumų tarp atskirų valstybių. Man būtų įdomu išgirsti, ar kiti du podiumo dalyviai sutinka su ponu Sapy dėl to, kad mes susidurime su pakankamai sudėtingomis vertinimo problemomis, nes neturime tinkamų vertinimo kriterijų. Nes jeigu taip yra, tai galų gale reiškia, kad neturime jokių galimybių užkirsti kelią mūsų jau patirtos krizės pasikartojimui. Ir jeigu ta krizė pasikartotų, tai patirtume didžiulių legitimumo problemų, e, ypatingai e, suteikiant mums įgaliojimus taikyti įvairias priemonės, apie kurias jūs kalbėjote. Taigi norėčiau iš jūsų išgirsti, kaip galime įvertinti tam tikrus uh, ta, tam tikrus disbalanso kriterijus, e, ne vien tik tai kalbėdami apie paprastas priemonės, taigi dabar leisiu podimo dalyviams atsakyti, tačiau prašau kalbėti ne ilgiau nei penkias minutės. Ponas Kotarelė pirmasis, pamėginsiu tilpti į penkias minutės, norėčiau pradėti nuo klausimo apie eurozonos E, fiskalinės politikos skirtumus ir tą fiskalinį disbalansą. Biudžeto deficitas yra pakankamai didelis eurozonoje 6,5 procento nuo 2007 pabaigos iki 2015 metų skirtumai mūsų skaičiavimais tarp atskirų valstybių gali e, pasiekti 25 procentinius punktus. Tačiau biudžeto deficitas vis tik tai nėra toks e, didelis kaip jungtinėse valstijose. Aš noriu pabrėžti, kad ne paisant to, kad biudžeto deficitas yra žemesnis nei JAF ar Japonijoje, rinkos yra labiau susirūpinusios padėtimi Europoje ir palūkanų normos yra aukštesnis nei JAF ar Japonijoje matuojant pagal bendrą vidurkį. Taigi, grįžtų prie šio klausimo. To priežastys yra skirtingos. Viena susijusi su e, ūkio augimu, apie kurį minėjote. Ūkio augimo perspektyvos e, yra geresnis JAF nei Europoje ir tą klausimą reikia spręsti. Būtent todėl aš manau, kad būtų klaida griežtinti fiskalinę politiką, nes tai sulėtintų ekonomikos atsigavimą, tai nereiškia, kad kitais metais nereiktų vykdyti tam tikrų fiskalinių reformų, tačiau jos turi būti e, laipsniškos, nes kitaip jos e, trukdytų ekonomikos atsigavimui. Tuo pačiu metu manoma, kad pinigų sąjungoje silpnesnės grandys nulėmė visos grandinės silpnumą, todėl labai svarbas, svarbi yra atskirų valstybių padėtis. Komet aš kalbu apie sankcijas ir jau minėjau tai anksčiau, mes turime kalbėti apie tam tikras sankcijas taikomas pasiekmių atveju, kuomet pažeidžiamas tam tikros taisyklės. Tačiau jeigu valstybės elgesi tinkamai, tai joms turėtų būti numatyta galimybė gauti ir tam tikras finansinės paskatas. Pagrindinė idėja yra tai, kad nuo 2003 metų valstybės pažeidinėjo tam tikras taisyklės ir jų atžvilgių nebuvo taikoma jokių sankcijų. Šį klausimą reikia spręsti vienokiu ar kitokiu būdu. Reikia, kad netinkamas elgesys būtų baudžiamas ir skatinamas tinkamas elgesys. Dėl to, kaip reiktų e, išmatuoti tuos e, fiskalinius skirtumus. Aš net, net manyčiau, kaip kolega, kad ekonomistai neturi jokių priemonių, e, E, tačiau reikia suvokti, kad e, ekonomika nėra tobulas mokslas, vis dėlto galima, e, yra įvairių būdų išmatuoti išorės deficitui ir pasakyti, ar jis yra aukštas ir didelis ar ne. Vienas iš nieks negalėtų pasakyti, kad yra koks nors vienas kriterijus, kuriuo būtų galima vadovautis, tačiau aš e, nemanyčiau, kad ekonomistai negalėtų pateikti rimtų argumentų šiais klausimais. Ačiū, profesorius Kolinjon, nežinau. Na, aš jau sakiau, kad konkurencingumas yra labai aptaki savoka ir sakiau, kad sunku pasakyti, kokie yra tikslai dažniausiai, siekiama konkurencingumo. E, Svarbius yra dvi savokos, dėl kurių reikia diskutuoti ES. Pirmiausia, yra vokiškasis požiūris į konkurencingumą, kur sakoma, dirbkime efektyviai, dirbkime našiai. Ir tuomet e, laikomasi požiūriu, kad reikia užkariauti rinką su geros kokybės produktais. Kitas požiūris į konkurencingumą yra kitoks, steigiamasi užimti rinką ir sužlugdyti kitus rinkoje ir bandoma praturtėti kitų sąskaitą. Tokio elgesio pavyzdžių egzistuoja visame pasaulyje ir ES taip pat. Tarptų dviejų skirtingų požiūrių e, galima pateikti e, skirtingų pavyzdžių ir variantų, kas e, būtų teisingas konkurencijos tikslas. Aš tai čia noriu sakyti ponui Gygalds, kaip pamatuoti tą disbalansą ir, ir konkurencingumą. Aš manau, kad dažnai tiesiog žaidžiama žodžiais, yra tiek daug ekonomikos elementų, kur, pavyzdžiui, kai kuriais atvejais puiku, kai egzistuoja tam tikras disbalansas. Jeigu galima paskatinti kokio nors uh, regionų ekonominį augimą arba, pavyzdžiui, pasiekti panašių tikslų, tai tai yra puikus dalykas, net jeigu egzistuotų tikras disbalansas. Pavyzdžiui, jeigu skurdžiau gyvenančios šalis nori pritraukti investicijas, e, tai disbalansas tam tikras irgi gali būti naudingas, priklauso nuo to, kiek toli einama tą disbalanso kryptim. Pavyzdžiui, Florida e, pietų Europoje būtų puikus dalykas, kad pensijai šie vokiečiai galėtų leisti šiltas dienas jūros pakrantėje egzistuoja visa eilė, kaip jau sakiau, elementų, kurio, kurias atma antrasis fiskalės politikos ramstis. Mano parengtame dokumente, kur jūs matote skirtumą tarp Europos Sąjungos prekybos jos viduje ir išorėje Europos Sąjungos. Ir matome, kad paveikslas abiem atvejais būtų labai skirtingas. Ir matome, kad abiejose srityse, tiek kalbant apie išorės, tiek vidaus priekybą, dominuoja Vokietija. Struktūrinis deficitas egzistuoja visą laiką. Jį tad reikia žiūrėti į labai kon, konkrečius specifinius atvejus prieš juos ir tie priimant sprendimus. Ekonominė politika, galima sakyti, yra nebūtinai labai protingas dalykas, bet reikia žvelgti visą paketą. Ir diskusijos yra reikalingos. Jūs teisingai sakote, kad interesai yra įvairūs, tačiau demokratijos esmė yra ta, kad buvo pasimokyta iš senojo režimo. Ir dabar mes galime bandyti ieškoti konsensuso, galime bandyti išvengti klaidų, kurių gal kažkiek ir padarysime, bet pagerinsim padėtį dabartinė institucinė sąranga irgi mus šio beito moko. Mes matome, kad lankstumo trūksta. Žinome, kad e, daliniai kitų kai kurių subjektų interesai e, tiesiog neleidžia vykti normaliai plačiai diskusijai Europos Sąjungoje. Stengiamasi diktuoti savo politinius pasirinkimus kitiems, kitoms valstybėms narims, o tai nėra demokratiškiausias kelias. Kartais gali būti priimtas sprendimas Vokietijos labui, nurodant jai nedaryti to, ką Vokietija mano jai esant geriausia. Viskas priklauso nuo to, kuo remdamiesi mes primam vienus ar kitus sprendimus. Na ir paskutinis dalykas. Kas yra negero su mūsų ekonominė politika? Aš manau, kad ne tik disbalansas yra blogas dalykas. Egzistuoja dar toks vienas elementas, kuris e, trunka visą 50 Europos integracijos metų. Mes sukūrėme tam tikrą bendrą gerbuvį, kurio naudojasi ES piliečiai. Visi esame glaučiai tarpusavį susiję ir tai liečia visus piliečius. Ir tam mums reikalingas tam tikras nuseklumas, kaip tą savo gerbuvį bendrai valdysime, pagal kokias taisyklės. Jeigu nesukursime pakankamai nuoseklumo, jeigu neužtikrinsim, kad mūsų nueitas kelias E, nebus harmoningai įsirašantis į tą kontekstą, kuriame gyvename, ne, nesuveiks mūsų pasirinkta sistema. Makroekonominės valdysenos procedūroms turėjo tą patį taisyklę. Kai kurios šalis turi didesnių įsiskolinimų negu kitos ir ne tik tai yra blogai. Šiandien niekas negali įrodyti, kad egzistuoja kokia nors valstybė narė Europos Sąjungoje, kuri yra nemoki. Nėra tokių šalių, kurių padėtis būtų tokia, kad jos negalėtų padengti savo būsimų skolų. Na taip, likvidumo krizė gali kilti. Tačiau, žvelgiant ilgalaikę perspektyvą, ES valstybės narės yra mokios. Rinkos pasitikė jomis. Kaip sakė kolega Smagi šiandien, na, nebūtinai skola yra labai blogai. Galėčiau pasakyti štai ką, kad reikia turėti tam tikras taisyklės susijusias su likvidumo užtikrinimu. Vyriausybės turi turėti tokį sprendimą ir svarbu būtų, kad galėtų aktyviai veikti rinkoje. Krizės pabaigoje, balandžio mėnesį, aš kalbėjausi su vienu iš Kinijos investicinių bankų vadovų. Jis man sakė štai ką. Mes nepirksime daugiau jokio turto Europoje. Kodėl? Todėl, kad nesuprantame, kaip ES veikia. Mes žinome, kokia yra Amerikos konstitucija, mes žinome, kokia yra Obamos politika, tai pirksime ten. Tai štai kokia yra euro problema ir eurozonos problema. Tu, jeigu kartu nedirbsime, mūsų aplenks kiti. Pirmininkas, ačiū profesoriui Kolinių. Žodis profesoriui Sapir, prašau. Thank you. Um... Dėkuoju. Atsakydamas Karlui, galiu pasakyti, jog yra e, ne tik tai ekonomikos mokslas, kad e, atsakyti tos klausimus, bet tačiau savaime čia kyla ne vien tik sankcijų klausimas. Aš manau, kad automatiškai mes neprieinam prie sankcijų klausimų nagrinėdami šį aspektą. Tai nereiškia, kad aš nesutinku su e, bendru vertinimu, bet paprasčiausiai mes dar nesame prie to etapo, kuomet tai reikėtų nagrinėti. paprasčiausiai mes turėtume konstatuoti, kad yra rimta problema. Ir kad yra slepiamasi už per daug paprastų taisyklių. O jeigu taip darome, tai iš esmės niekas neišsispręs. Mes kalbam taip pat apie legitimumą, tai yra svarbus dalykas. tai, kas įvyko 2003 metais, galima interpretuoti keliais būdais. Aš galėčiau tai daryti keliais būdais. Vokietijos vyriausybė nusprendė, kad tai, ką nori daryti komisija, yra neteisėta, nelegitimu ir e, tuomet e, sujaukė visą sistemą. man visuomet buvo sunku susigaudyti tame. Ir aš galvojau, kad galbūt Vokietija Vokietija kvestionavo Vokietijos finansų sistemos tvarumą, bet galbūt ir visos eurozonos e, finansų sistemos tvarumą. Taigi. Aš, aš taip pat negalėjau remti ir komisijos požiūrio, kuri pasisakė už sankcijas Vokietijai. Aš kaip ekonomistas ne, negalėjau tvirtinti, kad Vokietija daro kažką baisaus Vokietijai pačiai ir eurozonai. Bet kita vertus, aš mačiau, kad savo elgesiu, siekdama stabilumo pakto taikymą, Vokietija keitė savo požiūrį, nes visuomet Vokietija buvo pristatoma pati kaip stabilumo garantas, bet pati tuo pat metu nesilaikė tų taisyklių, kurių reikalavo, kad laikytųsi kiti. Ir tuo būdu jinai pati grovė tą sistemą. Tai būtent politinis elgesys, ne ekonominis elgesys Vokietijos iš... sudarė problemą. Tačiau prieiti tokios išvados buvo iš tikrųjų sunku. Ir sunku vertinti situaciją, jeigu neapčiapi pagrindinio aspekto o diskusijos. O klausimo esmė yra ne ta, kad Vokietija peržengė 3 procentų ribą, o kad Vokietija vos nesugriuvo visos sistemos. Tai yra, kad e, diskusija vyko tik vienu lygmeniu, bet ne kai kuriais kitais lygmenimis, kur jinai turėjo vykti. Ir čia reikėjo nesislėpti už skaičių. Vien tik tai. Todėl, kad skaičius labai sunku paaiškinti piliečiams. Vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Čia reikia lyderystės ir moralinio autoriteto. kolega Kotarelį. Na, sutinku, sutinku, kad numatyti kažkokius visiems vienodus skaičius ir automatiškumo principą nėra geras požiūris, tačiau Aš manyčiau, kad turi būti viso to kombinacija, turi būti tam tikri numatyti skaičiai ir sankcijos, kai to reikia. Pavyzdžiui, gal tokiais metais, kai pinigai ne, pin, kai, kai nebuvo kūriamos problemos, tai tuomet nereikėtų klau, taikyti sankcijų. Pirmininkas, prieš užbaigiant mūsų posėdį norėčiau padėkoti visiems garbiems kalbėtojams ir norėčiau priminti, kad pirmininkas Rompoj turėtų netrukus pateikti darbo grupės išvadas, kaip pagerinti stabilumą ir ekonominę valdyseną. Ir mes turėsime prieš akis daug peno apmąstymams. Dėkuoju.